those who are here in the room and those who are. Labas rytas visiems, kurie yra salėje ir kurie klausosi mūsų diskusijų internetu, kadangi posėdis yra transliuojamas. Tęsime vakar pradėtą Libė komiteto posėdį. Šiandien norėčiau nuoširdžiai pasisveikinti su Europos uh, narkotinių medžiagų ir priklausomybės nuo narkotikų stebėsinos centro vadovo Aleksis Gosdil. Jis e, papasakos apie centro veiklą 18 metais ir apie veiklos planus 19 metams. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Gosdil trumpam pristatymui arba ilgesniam priklausomai nuo to, ką norite mums pasakyti. Ir Galbūt po to išgirsime klausimų iš salėje sėdinčių. Asmenų, prašau, dabar jums žodis. Man labai malonu atvykti Lyvę komitetą pristatyti mūsų centro praėjusiu metu veiklą. Prieš posėdį mes kalbėjome apie tai, kad kuomet pradėjau dirbti agentūros vadovu, aš siūliau numatyti iš anksto agentūros mm, e, veiklos aptarimą. Įprastai mm, jis buvo e, vertinamas e, laikotarp nuo, nuo birželio iki rugsėjo mėnesio, taigi po to tą terminą pankstom ir dabar maždaug vasario 15 dieną esame surengę visą informaciją, kad galėtume pristatyti jums visą informaciją susijusią su mūsų biudžetinės ir finansinės veiklos rezultatais ir agentūros veiklos prioritetais. Mūsų agentūra stengiasi suteikti kuo geresnės palagas svarbiausiams suinteresuotiems subjektams, tai ir ES institucijos, mm, sprendimus priimantis ES lygmenių asmenys, mm, nacionaliniai politikai. Tai yra svarbiausi mūsų klientai. Praėjusiais metais mes parengėme 48 ataskaitas ir publikacijas. Taip pat pasirengėme arba dalyvavome rengiant 23 mokslinius dokumentus e, tarptautiniu lygmeniu, nu, taip pat kiek ir praėjusiais metais, taip pat e, parengėme 30 ataskaitų apie narkotikų situaciją atskirose šalise, remdamiesi juose surinktą informaciją ir tam, kad e, darbai nesudubliuotų valstybės narėse, mes e, parengėme tokią vientisą ataskaitą, palyginame bendrą situaciją Europos Sąjungoje. Taip pat e, išleidome du specialiosius leidinius. Pirmą kartą paskelbėme ataskaitą dėl kanapinių augalų naudojimo medicinoje. Nes e, plenarnėje sesijoje parlamento praėjusią savaitę buvo svarstoma rezoliucija šią temą. Mes, e, žinoma, rengdami šią ataskaitą, glaudžiai bedarbiavame su Europos vaistų agentūra. Čia noriu tik paaiškinti, kad mes nesame e, reglamentuojanti agentūra. E, tačiau e, kanapių naudojimas, kanapės yra medžiaga, kuri yra svarbi tiek medicinių požiūrių, tiek ir mūsų požiūrių, arba e, patenka į mūsų veiklos apriepti. Taigi mums buvo svarbu pasirengti pasiremti surinktą informaciją, surinktais įrodymais, nes yra atlikti atitinkami moksliniai tyrimai, nors galbūt e, tų tyrimų objektų skaičius nebuvo pakankamas dar. Todėl e, e, jau iš anksto svarbu pabrėžti, kad įrodymų nėra surinkta pakankamai dėl kanapių naudojimo mediciniais tikslais e, ir viena iš mūsų išvadų, kurią pritarė Envi komitetas, yra tokia, kad reikia papildomų tyrimų šioje srityje. Ir šis aspektas pabrėžiamas taip pat ir parlamento rezoliucijoje. Dar vienas svarbus mūsų agentūros veiklos strategijos įgyvenimo aspektas tai yra pastebimumo stiprinimas, matomumo stiprinimas, siekis būti labiau matomiems mūsų klientų akise. 28 procentais padidėjo apsilankimai, padaugėjo apsilankimų mūsų interneto svetainėje praėjusiais metais ir nuo daugiau nei 1 300 tūkstančių žmonių, kurie apsilankė mūsų interneto svetainėje. Mes kalbame apie atskirus asmenys, o ne tą patį asmenį, kuris e, lankosi skirtingose mūsų svetainės puslapiuose 70 procentų padidėjo parsisiuntimas mūsų rengiamas vaizdo informacijos ir tai taip pat yra vienas iš mūsų viešų ryšių strategijos pokyčius, siekiant e, greičiau, veiksmingiau pasiekti įvairius suinteresuotus subjektus ir mes e, vadovavomės naujausią tendenciją, kuomet e, kuo mažiau teksto, kuo mažiau nuorodų talpinama mūsų tinklapyje ir tekstas yra pakeičiamas vaizdo vaizdinė medžiaga. Pavyzdžiui, vienas filmukas yra apie tai, kada kokie veiksmai e, susijęs su narkotinėmis medžiagomis prilyginami nusikaltimui. Tas filmukas buvo parsis, parsisiųstas labai daug kartų. Taip pat sudėdamoji mūsų agentūrų strategijos veiklos dalis yra susijusi su e, politikams, e, politinėms institucijoms e, teikiamomis paslaugomis. Pirmasis skaičius yra 60, tai reiškia mes dalyvavome 60 svarbių taptautinių susitikimų. Daugeliu atveju mes e, teikiame paramą pirmininkaujančiai šaliai arba komisijai, pavyzdžiui, derantis dėl e, tam tikrų klausimų arba rengiant jungtinių tautų narkotikų, narkotinių medžiagų strategiją. Teikėme paramą komisijai ir valstybėms narėms, dalyvavome daugiau nei 300 įvairių mokslinių ir techninių sustikimų, kai kuriuos iš jų patys organizavome. Ir paskutinis skaičius per dvi savaitės pateikėme išsame informaciją atsakydami į 45 specifinius paklausimus, kuriuos gavome iš ES institucijų. Tai galėjo būti, pavyzdžiui, paklausimas dėl Irano, ką mes žinome apie narkotinių medžiagų vartojimą, yra ne apie galimybės bendradarbiauti. E, taip pat atsakinėdavome į parlamento narių ir komisijos pareigūnų klausimus. Veikiam labai aktyviai. Į visus klausimus atsakydavome per numatytą laiką arba netgi anksčiau nei numatyta tam, kad suteiktume kuo aukštesnės kokybės paslaugas politikams ir politinėms institucijoms. Tai kokia yra naujausia patys susijusi su svaigalų vartojimu, kvaišalų vartojimu. Europos Sąjungoje per pastaros keletą metų kvaišalų uh, vartojimas smarkiai išaugo. Europinė rinkoje skaičius šitiek sumažėjo per pastarosius metus. Per praėjusius metus mes e, aptikome 55 naujas medžiagas, tai maždaug vieną naują medžiagą per savaitę. Iš tiesų, naujausiais duomenimis 350 naujų kvaišalų buvo aptikta rinkoje. Ir koks yra skirtumas tarp tų skaičių, 55 medžiagos buvo visiškai naujos, kurios um, pateko į Europos rinką. O šiuo metu e, mes stebime daugiau nei 730 įvairių svaiginančių medžiagų. Tai reiškia, kad e, kai kurios, e, kai kurie kvaišalai patenka arba atsiranda mūsų rinkoje iš naujo, prieš tai joms e, išnykus iš jos. Praėjusiais metais atlikome du rizikos vertinimus susijusius su, su keturiomis medžiagomis, kurių grėsmės norėjo įvertinti taryba. Taip pat reikia pabrėžti, kad įsigaliojo naujas teisės aktas dėl kvaišalų. Ir mes e, sugebėjome patvirtinti gautinės procedūras dėl bendradarbiavimo su tarp penkių agentūrų ir jau esame pasirašę keturis susitarimus su šiomis agentūromis. Paskutiniai du susitarimai buvo praėjusią savaitę Briuselėje pasirašyti kokie mūsų organizacijos veiklos rezultatai. Kaip žinote, mums labai svarbu atitikti galiojančius teisės aktus, būti veiksmingiams ir kurti pridamą vertę. Taip pat esame nusistatę tam tikrus prioritetus priklausomai nuo turimų išteklių. Mes apsisprendžiame, e, kam kokioms temams, klausimams teikti pirmenybę Ir e, mūsų veiklos rezultatai tikrai e, yra puikus. Prioritetas numeris vienas yra įvykdytas e, praėjusiais metais 100 procentų, šiais metais šiek tiek mažesnė apimtimi dėl to, kad e, naujos psichotropinės, psichotropinės medžiagos e, šiuo metu yra talpinamos, perkeliamas į naują domenų banką, taip pat e, nauja programinė įranga yra kuriama, jau pirmasis modulis baigtas, mes baigėme pirmosius bandymus. L2 prioritetai yra susijęs su ta veikla, kur, e, kurioje siekime bent 80 procentų užsibrėžtų tikslų, mes pasiekėme 95. L3 e, tikslai turi būti įgyvendinti mažiausiai 50 procentų, mes juos įgyvendinome 67 procentais. E, tai reiškia, kad Pavyzdžiui, e, jeigu trūksta tam tikrų lėšų, tai mes apkarpome ne L1 grupiai priskiriamus prioritetinius klausimus, o L3 grupiai priskiriamus e, klausimus ir e, temas, taigi priklausomai nuo kintančio konteksto, tačiau visose sritise su mūsų rezultatai buvo pakankamai geri. Taip pat buvo vykdomas ir mūsų veiklos vertinimas iš išorės, keitėmės informaciją su jūsų komitetu. Labai didžiuojamės galėdami pranešti, kad išorinis vertimas buvo baigtas praėjusiu metu lapkričio gruodžio mėnesiais. Ir nežinau, ar komisijos atstovai norės tą patvirtinti, tačiau mūsų agentūra buvo geriausiai įvertinta iš išorės, lyginant su kitomis agentūromis. Ir žinoma, šie puikia žinia pasinau su savo pirmtaku Wolfgangu Giotsu, nes jis e, šešis metus dirbo, vadovavo šiai agentūrai. Taip pat džiaugiuosi, kad e, sugebėjau per savo kadenciją pagerinti su kontrolė susijusius aspektus ir patvirtinti, parengti naują strategiją, e, kurią skaitant daug aiškiau matyti, ką mes dirbame ir koks yra mūsų veiklos poveikis. Taigi dėjome labai daug pastangų ir pasiekėme puikių rezultatų. Noriu padėkoti e, komisijai ir e, tarybos e, valdybos nariams, nes pirmą kartą vertinimas apriepia ne tik rezultatus, tačiau taip pat ir agentūros veiklos poveikį. Manau, kad du procentai mano komandos narių e, dirbo tik e, e, teikdami informaciją komisijai, vis papildomus dokumentus, laikmenas, bylas, kas vyks toliau. Mes laukiame dabar komisijos komunikato, apie kurį buvo pranešta, tačiau mums svarbus yra dar vienas aspektas susijęs su ta vertinimo dalimi, kuri buvo skirta e, būsimųjų e, poreikių įvertinimui, agentūros veiklos apriepties išplėtimui. Iš tiesų labai daug pasiūlymų buvo pateikta. Pirmą kartą e, keitėmės gruodžio mėnesį nuomonėmis vykdomąją valdybą ir dalyvavo taip pat komisijos parlamento atstovai. Taigi Manau, kad šie metai bus rimtų permainų metai ir nuo jų priklausys e, mūsų kitų metų veiklos pradžia. Ir žinoma, jūsų komitetui čia taip pat tenka svarbus vaidmuo ir aš esu pasirengęs bet kada atvykti pas jūs, teikti papildomą informaciją susijusiu su agentūros įgaliojimų pakeitimais. Mes daug kalbėjome apie rezultatus, apie atitikimą galiojantiems teisės aktams, tačiau taip pat ir finansinis aspektas svarbus, noriu su jumis trimis skaičiais pasidalinti. Ir trečius metus iš eilės mes sugebėjome įvykdyti įsipareigojimus beveik šimtų procentų, šimtų procentų labai tuo didžiuojamės. Iš tiesų, tai reiškia, kad mūsų biudžete praškai neliko jokios vietos lankstumui. Taip pat e, įvykdėme ir e, mokėjimų įsipareigojimus 98,02 procento. E, manau, kad vertindami kitų agentūrų veiklą jūs komiteto galiojimo srityje e, pamatysite, kad e, šimto procentų pasiekti iš tiesų e, yra labai sudėtinga, tačiau šie du skaičiai tikrai yra nuseklus ir mes taip pat pagerinome savo rezultatus susijusius su įsipareigojimais, kurie yra priimami e, metų pabaigoje, tačiau vykdomi kitais metais. Nes e, kartais įgyvenint tokio pobūdžio projektus, valstybės narės e, ne visuomet skiria numatytas lėšas ir mes esame pasitelkę atitinkamą mechanizmą, kaip tokio pobūdžio problemas spręsti, jeigu tarkime, valstybėje narėje pri, pritrūksta 20-30 tūkstančių eurų tam tikram projektui ir lėšas reikia gražinti atgal ES biudžetą, nepaisant visų sunkumų, mes 94,2 procento gyvendiname taip pat ir tokius įsipareigojimus, atsižvelgiame taip pat ir į auditorumų rekomendacijas, ir tarptautinės audito tarnybos rekomendacijas. Ir Praėjusiais metais vykdant e, vertinimą iš e, išorės e, labai rimtai kalbėjome su vidaus auditoriais dėl mūsų publikacijų ir tikrai sugebėjome pasiekti, kad situacija šioje srityje pagerėtų. Prieš trejus metus, kai pradėjau eiti šios pareigas, mes tiek e, savo iniciatyva, tiek reaguodami į komiteto raginimus stengiamės e, kartu su JAS e vadovu daug laiko skiriame tam, kad situacija būtų pagerinta, kad uh, pasimtų įsipareigojimų vykdymas vyktų kuo sklandžiau. Praėjusiais metais e, įdėgėme vieną naujovę savo leidiniuose mes tengiamės visus savo klientus, Europos nacionalinius parlamentus, kitus interesuotus subjektus informuoti apie tai, kokiu iniciatyvu veiksmu įmamasi E, kanapių vartojimo srityje, nes jungtinėse valstyje, pavyzdžiui, e, kanapių naudojimas rekreaciniais tikslais kai kuriuose valstijose buvo įteisintas, taip pat e, praėjusiais metais pirmąjį leidinį publikaciją paskelbėme dėl kanapinoidų naudojimo medicinoje. Nes praėjusiais metais, pavyzdžiui, e, Envi komitete aš pasakojau, kad mūsų agentūros požiūrių e, mes nemanome, kad medicininės kanapės yra tinkamas terminas, nes e, medicinoje mes nuolat kalbame apie tam tikrus tam tikras medžiagas, kurios yra išgaunamos iš, iš tarp, kitų medžiagų skausmui malšinti ar kitais tikslais, tarkime, kaip morfinus, tai taip pat reikėtų, taip pat reikėtų kalbėti ir apie kanapinoidus, o ne apie medicinės kanapes. Pat e, iš mūsų leidinių galite gauti daugiau papildomos informacijos apie kanapių naudojimą ir poveikį. Tačiau yra ir vienas kabliukas, mes jokių škotą verčiančių naujienų nepristatome. Tikrai nereikia tikėtis, kad e, mūsų publikacijose kažkas sensacingos informacijos rasite. Čia visą laiką, jeigu paskelbiamas koks nors e, gaunamas koks nors pavojaus skandalas, mes atliekam atitinkamą vertinimą ir skelbime savo išvadas. Šiais metais rengiame du naujus produktus. Vienas publikacija susijusi su e, žemo poveikio kanapinoidais, e, THC ženklinamais. Laukiame reakcijų iš valstybių narių dabar. Dar e, vienas e, dvigubas leidinys yra susijęs su kanapių vartojimo politikos tendencijomis ir pokyčiais bei rinkos reguliavimo modeliais. Ir taip pat e, esame tam tikros samišio, pavyzdžiui, vertinant skirtingų JAF valstijų, Urugvajos ar Kanados vykdoma politika susijusi su kanapio vartojimu. Tai e, šios rinkos reglamentavimas minėtose šalise ir valstijose yra vykdomas skirtingai, todėl mes tik tai pateikime tinkamą informaciją, o jau e, sprendimą priima pats politikai. Šiais metais yra numatyti du svarbus renginiai, bandome nesilikti nuo mokslo Ir šiais metais mes paskelbsime trečiąjį e, Lisabonos e, priklausomybių konferencijos e, leidimą. Ir tas renginys yra vienas iš svarbiausių tokio pabudžio renginių Europoje, nes pastarai kartą dalyvavo 1400 dalyvių iš daugiau nei 60 šalių šiais metais e, Lisabonoje taip pat surenksime vieną iš e, specialiųjų sesijų, aš e, tinkamą pažadą pristačiau šiame komitete prieš pusantrų metų ir tame renginyje mes pamėginsime paprognozuoti, kaip ateityje atrodys narkotinių medžiagų vartojimo situaciją Europoje. Ir kokias grėsmės reikės labiausiai atsižvelgti. Ir paskutinis leidinys, kas trejus metus yra rengiamas šių metų lapkričio mėnesį, bus paskelbtas, išleistas kitas Europos narkotinių medžiagų rinkos ataskaitos leidimas, apžvalgos leidimas. Mes šios rytį labai glaužiai bendravaujame su Europolu. Kartais man atrodo, kad galėčiau išsinomoti biurą Europolo patalpose, nes e, tikrai yra labai daug sričių, kuriuose mūsų abie agentūros glaudžiai tarpusio bendradarbiauja. Džiaugiamės, kad prieš metus buvo sustiprinti Europolo įgaliojimai kovos su narkotikais srityje. Sunku prognozuoti, kaip keisis narkotinių medžiagų rinką Europoje, tačiau pirmą kartą, kai mes savo ataskaitą paskelbėme, jos apyvartą sudarė 28-30 milijardų eurų Europoje. Ir žinoma, tai yra organizuotų nusikaltelių didžiulis pajamų šaltinis ir šie nusikaltimai taip pat yra glaudžiai susiję ir su kitomis nusikalstamomis veikomis. Tai buvo paskutinė mano skaidrė. E, gali būti, kad šis sustikimas yra vienas iš paskutinių mano sustikimų su jūsų komitetu. Norėčiau visų agentūros darbuotojų vardu savo pirmtako ir savo paties vardu Jums padėkoti. A, ne, dar vieną paskutinę skaidrę pamiršau. Kolegos man nedovanotų. Štai, taigi, pirmiausia, noriu baigti savo padėko žodžius komitetui, nes Jūsų parama mums buvo ypatingai svarbi per šios metus ir kai aš atvykdavau į vairius klausimus, tiksliau per savo kandidatūros svarstymą pirmiausia įsipareigojo pagerinti agentūros finansinę veiklą, tačiau po trijų metų pagerinęs agentūros veiklos rezultatus šiandien aš turiu kalbėti. Tiksliau, pirmiau norėjau pagerinti rezultatus, po to kalbėti apie pinigus. Dabar, kadangi rezultatus jau pagerinome, tai noriu pakalbėti apie pinigus e, pasakyti, kad viena iš problemų yra ta, kad mūsų agentūra jau yra pakankamai brandaus amžiaus, veiklos reglamentas prieš 20 šešius metus buvo patvirtintas ir mūsų biudžeto išlaidos, administracinės išlaidos siekia 70 procentų viso biudžeto. Tai reiškia, kad uh, uh, bet kokie finansiniai sprendimai, kurie priklauso ne nuo uh, valdybos ar, ar manęs asmeniškai gali turėti rimtų įtakų mūsų agentūros veiklai. Nes e, praeisiais metais mes turėjome sumažinti savo išlaidas 1,3 milijonais eurų tam, kad e, laikytumėmės numatyto privojimo ir to pačiu milijonu turėjome milijonu padidinti e, išlaidas atlyginimams. 20 metais galima sulaukti rimtos permainos, nes egzistuoja tokių planų komisijoje, tai jeigu atlyginimai bus padidinti e, labai nežymiai, E, turint omenyje, kad Portugalijoje mūsų darbuotojų atlyginimas vidutinis siekia 77-78 procentus Bruselėje dirbančių darbuotojų. E, žinoma, pragyvenimo išlaidos Lisabonoje ir jos apylinkėse didėja, tačiau jeigu reikės vėl kelti atlyginimus, tai nežinau, iš kur reikės paimti pinigų turint omenyje, kad kiekvienas euras, kiekvienas centas yra mūsų agentūra panaudojamas tikslingai ir tinkamai. Ir mūsų įgaliojimų sritis turėtų būti išplėsta, nes atsiranda naujų, poveikių, e, naujų poreikių, o mes sugebėtume piliečiams pasiūlyti geresnės e, savo paslaugas. Žinoma, aš nenoriu pasakyti, kad e, mes turėtume tokiamis aplinkybėmis užsidaryti, tačiau e, tokiamis sąlygomis dar bandyti apkarpyti mūsų biudžetą tikrai nebūtų pats išmintingiausias sprendimas. Gera žinia yra tai, kad e, padedant vykdomai valdybai mes e, nusprendėme teikti prašymą didinti mūsų finansavimą labiau nei numatyta daugiametėje finansinėje programoje. Taip pat gera žinia yra tai, kad e, Daus reikalų generalinis direktoratas komisijoje mus e, smarkiai palaiko, nes e, tos papildomas lėšos yra reikalingos ne naujiems darbuotojams samdyti, ne naujai veiklai, o tik tai padengti naujai atsirandančias išlaidas, kad galėtume jas geriau kontroliuoti. Na ir pabaigai apie finansus noriu pasakyti, Iš kur tai 70 procentų atsirado? Pirmas vertinimas e, buvo išorinis atliktas 99-2000 metais. Tuo metu vertintojai dar išvada, kad agentūroje trūksta gebėjimų ir pajėgumų siekiant tinkamai įvertinti situaciją per visus tos metus remiami įvairių komitetų ir komisijos, mes sugebėjome tos pajėgumus sukurti, gaudami didesnius biudžetinius asignavimus. Tikrai čia nieko nenoriu perdėti, šiuo metu mūsų pajėgumai yra pakankami ir daugiau etatų mums nereikia, mums tik tai reikia užtikrinti savo galimybės pasiekti kuo geresnių rezultatų atsižvelgiant į aplinkybės. Žinau, kad jūs rengiatės e, naujiems rinkimams ir mes linkime jums visokiojo pasiekmės. Ir labai tikimės, kad ir ateitie galėsime bendradarbiauti su naujoju lygio komitetu, naujoju Europos parlamentu. Čia tikrai reikia aptarti labai daug klausimų, skaitant ir tuos, kurie susijęs su daugiametė finansinė programa atsirado nauji mokslinio tyrimų e, poreikiai e, susiję taip pat ir su narkotinių medžiagų vartojimo problemomis. Vienas iš dalykų e, labai svarbių, turiu minėti rezoliuciją dėl kanapių vartojimo. Taigi ačiū labai uždėmesi, tačiau nemanykite, kad jau mūsų bendradarbiavimas nutrūko, baigėsi, mums iš tiesų reikia jūsų pagalbos tam, kad galėtume įveikti e, atsiradusius sunkumus ir e, tinkamai pasirengti naują daugiametį finansinį programą. Dėkuoju. Dėkuoju už pristatymą, nėra pagėdaujančių pasisakyti narių. Turiu štai kiek klausimą ir beje turiu pripažinti, kad jūsų pristatymas buvo itin nuodugnus. Tiesiog dabar norėčiau sugrįžti prie visų aspektų susijusių su ataskaitų rengimu, rengimu, taip pat mokslinius tyrimus, kurie skirti naujų psichoaktyvių medžiagų įvertinimui, taip pat visuomenės informavimo kampanijos, samoningumo didinimo kampanijos. Visą tai rodo, kad agentūra veikia puikiai ir lėšos skirtos agentūrai yra puikiai panaudotos. Uh, galiausiai kalbėti apie daugiametę finansinę programą. Aš manau, kad čia turime bendrą iššūkį, nes išauks kaštai ne vien tik šioje agentūroje, bet šiaip jau vis didėja mm, poreikis ES veiksmams, nors nelabai aišku, kad bus skirti tos lėšos tiems poreikiams padengti. Tačiau tikrai reikia pasirūpinti, kad agentūrai būtų skirimas lėšos iš Europos biudžeto, iš nuosavų lėšų ar kažkaip kitaip. Tačiau, kaip ten bebūtų, jūs puikiai dirbate ir todėl reikia užtikrinti finansavimą. Linkiu sėkmės jums ir jūsų agentūrai, o taip pat ir mums visiems e, būsimos rinkiminės kampanijos metu. Ir šiaip dėkoju ir sėkmės ateities darbe. <clears throat> Taip, štai ataskaita dėl e, kanapių ir, na, tikriausiai diskusijos dėl kanapių taip pat tęsis. Dėkoju. Colleagues. Kągi kolegos. Nuo dabar iš karto pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. prekyba sprokstamų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas. Išklausysime kolegos Mamikins. Jis yra er, pranešėjas ir e, jis informuos apie mm, trilogų rezultatus dėl teisės aktų skirsto sprogstamų medžiagų pirmtakams ir jų naudojimui. Taigi prašau žodis poniai Mamikins. Dėkuoju, poniai pirmininkė, kolegos. Na, kaip žinia, po valandos turėsime balsuoti dėl reglamento, dėl prekybos proksimų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo pasiektas sutarimas dėl teksto po dviejų trilogų ir dviejų techninių sutarimų, kurie vyko per pastaruosius mėnesius, kurio perė tekstas buvo patvirtintas praeistą savaitę. Taigi pirmiausia, norėčiau dar sėki dėkoti šešėlinėms pranešėjams bei jų komandoms, Lybėkų sekretariatui, dėkoju už gerą bendradarbiavimą. O dabar grįžtant prie konsoliduoto teksto esmės. Tai dabar mm, teisėkuros e, akto poveikis bus e, mm, daug e, rimtesnis, daug labiau saistančios nuostatos lyginant su 13 metų reglamentu. Nuo parlamentas kartu su taryba įnešė daugiau aiškumo į apibrieštis, pavyzdžiui, dėl tiekimo e, grandinės bei įtartinų sandorių apibriešties. Taigi dabar yra numatytos griežtesnės ataskaitų rinkimo, aptikimo nuostatas, ypač prekyba internete, taip pat toliau apribota prieiga vis, prie, vis, visuomeniai prie e, labai pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, sulfido rūkščių. Nu, tokiuose šalyse kaip Vokietija ir Vengrijoje mm, uždraustos tokios medžiagos sprogmenų naudojimui. Taip, toliau informacijos e, mainų procedūros, e, be kita ko numatyta, e, mm, perspėjimai dėl to, jeigu į uždraustos medžiagos patenka į ES rinką ir jo pastebamas. Taip pat e, dar vidinės rinkos nuostatos. Na, nu, o dėl galutinio teksto. Taigi atsižvelgta į tiek į vidaus rinkos, tiek ir saugumo poreikius, kaip nurodyta komisijos pirminime vertinime, šio reglamento ekonominis poveikis chemijos pramonėje ir kitiems pramonės sektoriams nėra labai didelis lyginant su padidėjusiu saugumu. Aišku, galvojant apie traptinės darybas, tai tarp institucijos darybas pasiektas suderintas tekstas, tačiau gaila, kad taryba veikiau orientavosi į pramonės interesus ir rinką, o ne į saugumo užtikrinimą. Na, kaip žinia, e, labai greitai kinta technologijos, kurių dėka pagaminami sprogmenys, taigi valstybės narės turi taikyti priemonės, e, kurios apribotų medžiagų patikimą rinką, jeigu atsiranda naujų įrodymų ir pagal šį naują reglamentą numatytos tokios priemonės. Na, o bendras tikslas yra užtikrinti geresnį suderinimą ES. Taigi reglamento pirmasis vertimas e, turėtų būti atliekamas praėjus penkeriems metams po įsigaliojimo, komisija tai turės padaryti. Na ir tikimės, kad parlamentas tuo tarpu gaus pirmosius vertimo rezultatus. Na, šiuo reglamentu galima bus išvengti tokių tragedijų kaip 15 metų e, Paryžiaus, Briselio 16, Mančesterio 16 metų tragedijų. Na ir tikėkime, kad dar per šią kadenciją pavyks užbaigti visas procedūras ir tai rodo, kad parlamentas yra labai pasiryžęs sėkmingai gyventintis Europos saugumo darbo atvarkė. Man e, teko didelė garbė dirbti ties sprogmenų pirmtakais SND frakcijos vardu. Na ir taip reaguojame į teroristinės grėsmės, o taip pat e, taip didinamas didesnis gamintojų samoningumas. Taigi aš manau, kad mūsų atsakas turėtų būti proporcingas lyginant su grėsmėmis. Na ir kadangi pavienės valstybės narės nesugeba vienos susidoroti su terorizmo iššūkiais ir grėsmėmis, todėl toks reglamentas iš tikrųjų yra e, reikalingas ir jis yra būtina prielaida tam, kad užtikrintume tinką saugumo lygį mūsų piliečių labui. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už sutiktą žodį ir Tiek iš mano pusės žodis pirmininkiai. Dėkoju už šią informaciją apie trilogų rezultatus. Mm, yra keletas e, šešėlin pranešėjų ir aš manau, kad noriu pasisakyti ponas Šedovski. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju kolegams, kurie čia atvyko. Norėčiau sureaguoti tai, ką jūs sakėte. Ne, tikrai sutinku su daug kuo minėjote. Rezultatas geras, geri rezulta, trilogų rezultatai. Trilogai vyko atvira, konstruktyvė dvasia. Norėčiau padėkoti kolegoms ir jų komandoms už puikų darbą. Na ir iš tiesų reikalinga pusiausvėra viena vertus tarp informacijos poreikio, informacijos, kuris reikia, informacijos iš ekonomikos subjektų ir tos informacijos, kuri reikalinga policijos darbui bei saugumo užtikrinimo institucijoms. Juk jie remsis mūsų reglamentu. Taigi aš manau, kad pasiekta gera pusiausvėra tarp saugumo užtikrinimo bei ūkio subjektų poreikių tai yra tie ūkio subjektai, kurie rinka teikia sprokt, sproksamųjų medžiagų pirmtakus. Taigi gal ir nereikia labiau saistančio teisės akto ir iš esmės pasiektas sutarimas, jo turinys pilnai tenkina. Taigi te galiu jį tik tais paremti ir manau, kad jo dėka užtikrinta gera pusiausvyra ir rasti sprendimai, kas leistų sėkmingai kovoti su terorizmu. Dėkoju. Na, kaip visuomet ir po trilogo politinės nuomonės išsiskiria. Natalį, prašau. Merci, uh, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Kaip kovos su terorizmu komisijos pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui, ponui Maiminkis, kuris puikiai atliko savo darbą. Taip padėkoju ir už dėrybas, kuris įsvedė labai talentingai, išmintingai ir intensyviai. Dėkuoju taip pat už tai, kad buvo pasiekta pažangos, buvo dirbama gerų ritmų, tinkamų ritmų prie šio dosie. Ir visas darbas buvo labai laiku pabaigtas, beveik prieš mūsų kadencijos pabaigą. Tikrai nebuvo lengva e, nustatyti tinkamą pusiausvyrą bendraujant su pramonės atstovais ir taip pat atspindėti Europos parlamento poziciją. Visą tai gerai atspindėta galutinėme tekste. Tekstas yra aiškus, protingai suformuluotas. Kalbama apie svarbiausias problemas, tai yra internetinės priekyvietės sprokstamosiomis medžiagomis. Ir mes džiaugiamės, kad buvo tinkamai pasidalinta informacija tarp įvairių parlamento struktūrų. Ir kadangi visos valstybės narės laikosi bendros vieningos pozicijos, mes galėsime, kokie galima greičiau patvirtinti šį naują reglamentą, kurio tikslas kontroliuoti terorizmo grėsmes ir užkirsti galimus terorizmo išpolius, kurių įvyko Paryžiuje ir man kaip e, prancūzijos atstovai tai yra labai svarbus dalykai. Ačiū. Very... Dėkoju. Dėkoju ir abiems šešėliniams pranešėjams. Visiškai sutinku, nes net ir sprogmenų srityje atranda naujų sprogmenų ir nepamirštant, kad šios medžiagos reikalingos ir teisėtose sritise, vis dėlto turime mm, nustatyti, kokiu medžiagų reikia ir pasirūpinti, kad pastarosios būtų kontroliuojamas. Taigi tikėkime, kad naujo teisėkuros e, pasiūlymo dėka bus daugiau aiškumo šios rytyje. Taigi dėkiuoju pranešėjui ir šešėlims pranešėjim už šį darbą ir jūsų įdirbė dėka pavyko pasiekti sprendimą iki kitos kadencijos. Nepamirškime, kad mm, šiandieną bus kit... balsuojama, veikiausiai 11.15 bus balsuojama dėl šio mm, teisėkuros pasiūlymo, o plenarnė sesijoje bus balsuojama balandžio mėnesį. Dėkoju dar sėkim. <clears throat> Kągi kolegos. suteiksiu žodį mūsų komiteto pirmininkui ir jis jau pristatys kitą mūsų darbo tvarkės punktą. Um, Kolegos siūlau padaryti kelių minučių per traukėlę jums leidus, nes kaip tik atvyksta nariai. Taigi dviejų minučių per traukėlę ir dėkoju kolegi už tai, kad pirmininkavote posėdį iš ryto. Dėkoju. Okay, thank you for your patience, colleagues. We were just... Kolegos, ačiū už kantrybę. Šiek tiek dar laukame, nes keli kolegos pranešė, jog atvyksta specialiai išklausyti mūsų ministro. Dar ką dėkoju kolegijai, kuri prieš mane pirmininkavo posėdžiui, nes aš turėjau kitoje vietoje dalyvauti, esu dėkingas jai už pagalbą. Pagalba šiandien ir vakar. Kolegos, noriu maloniai pasveikinti atvykusi mūsų komitetą pona Dimitrijos Vicas, tai yra Graikijos migracijos politikos ministras. Dėkuoju ministrė, kad radote laiko mūsų komitetui. Komitetas labai atidžiai stebi, kokia yra situacija Graikijoje. Buvo atliktos misijos vietoje, keitėmės informaciją susijęs ES finansavimu, vertinimu, kokia situacija yra karštuosiuose kar, kar, taškuose ir kaip įgyvendinamas ES Turkijos susitarimas. Nuo 2018 Liepos e, mes keit, pasikeitėme e, dviem laiškais. Ministras atsiuntė tos laiškus, kuriuos išplatino ir mūsų komiteto nariams. Ir ten yra pateikta statistika dėl neteisėto sienų kirtimo, migrantų prieimimo vietų, prieglopščio procesų ir integravimo. Tai buvo birželio mėnesį, o manau, kad dabar galėsime dar kartą labai išsamei pasikeisti nuomonėmis su ponu Vicas ir mm, pasimokyti iš patirties, kurios įgyjo Graikija, taip pat sužinoti, kokia yra dabartinė situacija. Tuo domisi labai mūsų komiteto kolegos kas vyksta dabar, kalbant apie migracijos rautus ir taip toliau. Taip pat norėtume sužinoti ir kas vyksta įgyvendinant Europos bendros prieglučių sistemos reformą. Kaip žinote, Europos parlamentas apie tai yra kalbėjęs ir tai taikoma ir Graikijai. Europos parlamentas atliko savo darbą, kad patvirtintų įgaliojimus dėl Dublino susitarimo. Ir dabar mūsų situacija gana sudėtinga. Mes atlikome savo darbą dėl daugelių dosie, bet tie dosie yra tarpusavį susiję. Ir bendrųjų reikalų taryboje buvo gana sudėtinga situacija, buvo tie klausimai aptariami, atskiri dokumentų paketai buvo svarstami, būtų įdomu jūsų nuomonė išgirsti apie tai. Taip pat reikia apsvarstyti laikinus susitarimus, laikinas priemonės siekiant konkretesnių susitarimų. Manau, kad ir tai turime šiandien aptarti, kaip jūs tai vertinate ir taip pat norime komiteto narių nuomonę išgirsti. Pakvietėme ir vystimosi komiteto narių, kurie domisi šio klausimu ir keletą narių atvyko iš to komiteto, vystimosi komiteto. Jie domisi, kokia yra vidaus situacija pabėgėlių stovyklose ir taip pat ir internetu stebimas mūsų posėdis. Aš ir mano kolegos taip pat esame apsilankę Graikijos salose ir prieimimo centruose. Taigi, kolegos, dabar jau perduosiu žodį ministrui, dar kad dėkoju, kad atvykote, o po to, po ministro pasisakymo, surinksime diskusijas. Prašau, žodis Jums, ministrė. Labas rytas visiems. Gerbiamas pirmininkė, Libė komiteto pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Aš toliau kalbėsiu graikų kalba, bet pirmiausia noriu padėkoti. Antrą kartą jau dalyvauju Libė komitete ir manau, kad galėsiu jūs informuoti ir padiskutuoti su jumis apie tai, kokia yra dabar situacija ir kokios pastangos yra dedamos siekiant spręsti sunkumus susijusius su pabėgėlių klausimais, migracijos klausimais ir kaip europinių lygių sprendžiama ši problema. Taip pat yra ir naujas reglamentas E, kur kalbam apie Europos bendrą prieglušio sistemą. Dar perėsiu prie graikų kalbos, nes aš esu pasirengęs savo pasisakymą graikų kalbą. Kai, kągi, iš vis e, į Graikiją yra atvykę apie 70 e, tūkstančių migrantų 18 metų metais atvyko 27 800 asmenų į Graikiją, daugelis iš jų yra salose, tačiau 8 tūkstančiai iš jų yra žeminė dalyje. Mm. Jie atvyko per Evros upę 17 metais. Tiek salose, tiek ir E, žemynė dalyje iš viso atvyko apie 37 tūkstančiai migrantų. 18 metais migrantų skaičius išaugo 10 procentų, ypač atvykstančių iš salas skaičius. E, ir daugiausiai jų atvyksta vasarą ir rugsėjo mėnesį. Dar 17 metais 5500 papildomų migrantų atvyko Mm, atvyko, o prieš tai apie 8 tūkstančiai papildomai. Taigi mm, ir apie 15 e, tūkstančių migrantų salose, virš 11 tūkstančių yra prieimimo centruose, kiti jų apgyvendinti e, būtuose, apie 1300 asmenų. Arba tai yra asmenys, kurie pagal jungtinių tautų uh, pagalbos pagėgėliams programas e, yra apgyvendinami. Ir pavyzdžiui, jie taip pat apgyvenimi ir Lesbos salos primimo centre. Tai yra apie 1880 asmenų. 18 metais mums svarbiausia buvo teikti paramą saloms rytinėje Egėjo jūros dalyje ir ypatingai uh, daug migrantų atvyksta šis salas, nes jos yra prie ES išorės sienos. Apie 29 e, 020 asmenų e, buvo perkelta, jiems sutiktas pabėgėlio statusas, ar tai buvo įtin saugotini asmenės. Iš Lesbos perkelta 14667, iš Lamos 5100, iš Hijos 5000, o iš Lėros 2700 asmenų. Nu, taip pat ir iš kitų salų perkelti papildomi migrantai. Beje, kadangi e, salos Egėjo jūra yra netoli Turkijos, todėl patiriamas ir toliau didelis migracinis spaudimas. Taigi tiek kariniai, tiek ir civiliniai laivai mm, susiduria su migrantų laivais. Na, o 90 procentų e, mirties atveju yra susijęs su E, nelaimingais atsitikimais. Pavyzdžiui, 20 e, migrantų yra žuvę greitkeliuose, na, o keturi asmenys nuskendo Evros upėje, o taip pat ir e, jūroje netoli Samos salos. Taip, čia yra tik tai skaičiai, tačiau kai žūsta žmogumis, visuomet tragedija. Na, skaičiai gali būti didesni ar mažesni, tačiau nepamirškime, kad už jų visų slypi žmonės. 18 metų pabaigoje mes E, sudarėme prielaidas e, žmonėms apgyvendinti būtuose, 22 tūkstančiai jų buvo ap, ap, apgyvendinti, o 8 tūkstančiai buvo apgyvendinta kitokiuose būtuose. Taigi mes turime naują laikino apgyvendinimo programą. Čia bendradarbiaujame tiek su komisija, tiek ir su taptautinė pabėgėlių organizacija ir pagal šią programą apie 6730 asmenų yra apgyvendinta. Na ir 18 me, tais metais 6730 e, asmenų išvyko Graikijos. Dėl susitarimo tarp Turkijos ir Europos Sąjungos neretai asmenys sutiko išvykti savanoriškai, o 5000 500 asmenų perkelta į kitas valstybės nares. Pavyzdžiui, dėl to, kad susijungė e, šeimos ar buvo pasiremta Dublino reglamentu. O dėl prieklupščio teikimo 18 metais Iš viso pateikta 66 700 prieglobšio prašymų, o 17 metais apie 58 tūkstančiai, 14 procentų išaugo tokių prašymų skaičius. Na ir Graikija yra ta valstybė narė, kur kiekvienam gyventojai tenka didžiausias prieglobšio prašytojų skaičius kartu su, uh, Graik, su Kipru. Aišku, ten atvyksta mažiau pabėgėlių, bet. Mm, Aišku, ir ši šalis yra maža. Na ir esame tarp pirmųjų, trečių, pirmųjų šalių kartu su Vokietija ir Prancūzija, kur teikima daugiausiai prieglapščio prašymų. 18 metais, lyginant su 17 metais, gauta mažiau prieglapščio prašymų, mažiau asmenų iš Afganistano, o 18 metais sumažėjo prieglapščio prašytojų skaičius. Nu, O, pavyzdžiui, iš irakiečių e, gavome apie 9070 prieglopšio prašymų. Šiuo metu nebeplūsta žmonės iš Sirijos, daugiausia atvyksta migrantai iš Afganistano. Tai yra asmenys, kurie yra arba afganai, arba gyveno Afganistane, arba tai yra asmenys, kurie yra kilę iš Irano, bet kurį laiko gyveno Afganistane sukurta nauja procedūra e, prieglapšio prašymų apdarojimui. Ji buvo įdėkta 18 metais, gegužės mėnesį, taip norime paspartinti apdarojimą ir 25 procentais greičiau apdarojami prieglapšio prašymai tų asmenų, kurie yra išsilaipinę salose. Be to, turime papildomus komitetus, ypač rytų Egejos e, jūros salose ir migrantai gali kreiptis į tuos centrus. Na, o sprendimai dabar yra primimi per trumpasnį laikotarpį, sudarbi iki, iki 86 dienų. Mes bandėme pagerinti primimo sąlygas, ypač Zamos saloje, primtas naujas primimo centras kitoje salos vietoje, nes likščiol e, mm, buvęs prieimimo centras Samosoloje tikrai yra perpildytas. Na ir nauji prieimimo centrai labai greitai persipildo, taigi tikslas yra sumažinti asmenų skaičių. Priežastys žinomas, pateiksiu konkretų pavyzdį. Per pasirasis tris dienas galime iš samos perkelti apie 96 asmenis. Tai yra asmenys, kuriems suteiktas prieglopstis. Na, o, o per pastarasis 5-6 dienas 103 asmenys yra išvežti iš samos, liktol neturėjome galimybę juos apgyvendinti kažkur kitur. Taigi E, Samos saloje ir toliau egzistuoja centras, kur yra apie 200 asmenų, tačiau šis centras turi būti uždarytas. Taigi, manome, kad apskritai sumažės e, migrantų skaičius Samos saloje. Šiaip jau visi migrantai gali kreiptis į sveikatos paslaugų centrus. Jie gauna draudimo numerį ir nurodė tokį numerį, jie gali gauti medicinos paslaugas sveikatos priežiūros centre, gali gauti skiepų. Na ir, pavyzdžiui, džiugu, kad migrantai ir pabėgėliai esantis Graikijoje nesirga gripu. Na, o vasario mėnesį galime baigti sveikatos ministerijos procedūras, kurių tikslas skirti papildomus gydytojus į sveikatos paslaugų centrus. Taigi, taip tikimės išspręsti įsisenėjusią problemą dėl nepilnamečių migrantų mokymosi galimybių mokykloje. 12 500 vaikų eina valstybinės mokyklas arba gali mokytis e, migrantų ir pabėgėlių centruose, specialiuose mokyklose. Taigi mes bandame e, šalia uh, galimybės eiti į mokyklą, sudaryti sąlygas migrantų vaikus priimti vaikų priežiūros centruose. Na ir reikia dėti pastangas tam, kad vietos lygių migrantai būtų veiksmingai integruoti į visuomenę, turime atitinkamą nacionalinę strategiją tiek vietos, tiek ir regioninės valdžios institucijos, tiek ir centrinė institu, valdžios institucijos, institucijos prisidėjo prie šios strategijos rengimo, taip pat ir nevyriausybinės organizacijos bei e, privatus subjektai. Taigi parengta programa. Mm, ji vadinasi Ilijos ir jie rengiant bendradarbiavimą su tarptautinė migracijos organizacija bei jungtinių tautų organais. Taigi šios programos dėka pavyko ganėtinai sėkmingai integruoti migrantus ir ši programa išplėsta, ją traukiant ir kitus organus. Taigi, Dabar e, numatyta, kad pagal šią programą bus teikiama parama daugiau nei 12 tūkstančių asmenų. Numatytas pereinamas iš šešių mėnesių laikotarpis ir per jį e, migrantai galės dalyvauti integracijos programuose. Jos apima e, tiek anglų, tiek ir graikų kalbos pamokas, taip pat uh, E, suteikiamos kultūrinės žinios bei informacija apie galimybę integruotis visuomenėje. Taip pat teikiama finansinė parama ir apgyvendinimo paslaugos. Taigi ypatingai um, dėmesį skirime tiems asmenėms, kurie turi teisę į tarptautinę apsaugą ar prieglapsti. Taigi stengiamės juos integruoti. Centriniu lygiu gyvenimas e, kitos integracijos programos be kitako siūlomos e, kalbos pamokos, galima e, mokytis anglų ir pra, graikų kalboms, e, tokias galimybės turi tarptautinę apsaugą gavę asmenys, bet tie asmenys, kurie turi pabėgėlio statusą. Taip pat mok, teikiamas profesinis mokymas, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje, taip pat teikiamas permas, kad migrantai galėtų įsidarbinti. Šiuo metu daugiau nei 3000 asmenų dalyvauja tokiuose e, priemonėse. Gerbiami parlamento nariai, žinoma, mes įsprendėme ne visas problemas, jų dar lygiai yra labai daug, o migracijos problema nuolat e, keičiasi, vystosi, ji priklauso nuo atvykelių srautų ir nuo to, kas kitur Europoje vyksta, taip pat daug e, priklauso nuo visų ES valstybių narių rodomo solidarumo. Didžiausias iššūkis e, yra susijęs su būtinybė veikti iš vien, remiantis savo pagrindėmis vertybėmis ir principais, nepamirštant solidarumo. Ne visos valstybės narės, ne visos politinės jėgos tinkamai ar vienodai vertina šios problemos mastą. Taigi, kokie yra mūsų tikslai arba koks yra pagrindinis tikslas? Tikslas yra sustapti dėl bendros migracijos ir pabėgėlių politikos taryboje, peržiūrint Dublino reglamentą antrąjį. Europos parlamentas pateikė atitinkamą pasiūlymą, pagal kurį ES turėtų būti sukurta e, realistiška ir veiksminga prieglopščio suteikimo sistema. Graikija pritarė Europos parlamento pasiūlymams Ir be to Graikija dar yra aiškiai pareiškusi, kad ketina laikytis konstruktyvios pozicijos darybose. Pirmininkaujant Bulgarijai vyko tam tikras e, lūžis. Mes esame Visiškai pritarėme Europos parlamento pozicijai, pirmininkant Bulgarijai, mes pritarėme pasiūlymui pradėti trilogo darybos, tačiau kai kurios šalis tam pasiūlymui priešinasi, dėl to kyla papildomų problemų, nepaisant to, kad rytinė viduržymyros dalyje patiriamas didžiulis migracijos srautų spaudimas, mums, nes, mums e, nepavyko sustarti dėl vienodo atsakomybės pasidalymo ir solidarumo tų valstybių, kurios yra priešakinėse linijose atžvilgių. Kitos es valstybės narės turėtų nepamiršti, kad e, mūsų sieja bendri tikslai ir turėtų vadovautis rasistinėmis arba ksenofobinėmis pozicijomis. Prieš Europos parlamento rinkimus visuomeniai ES piliečiams turime pasiūsti aiškę žinę, kuria būtų teigiama, kad Europa nepaliks likimo valiai priešakinėse fronto linijose kariaujančių valstybių. Naujasis Dublino regla, naujo Dublino reglamento patvirtinimo dėlsimas leistų dar labiau išplisti nelegalių žmonių gabentojų Europoje tinklams ir jiems sustiprėti. Taigi turime bendromis pastangomis peržiūrėti Dublino reglamentą, o iki to būtina patvirtinti labai aišku tvarkaraštį iki 2019 gegužės mėnesio dėl e, pernamo laikotarpio solidarumo mechanizmo taikymo arba numatyti tam tikras paramos programas e, šalims, į kurias pirmiausiai patenka pabėgėliai ir numatyti atitinkamas perskirstimo kvotas ir įsipareigojimus. Manau, kad čia komisijai tenka labai svarbus vaidmo. Kalbant apie Graikiją, tai šis perinamo laikotarpio mechanizmas turi apriepti septynis tikslus. Pirmiausiai, mechanizmas turi aiškiai apriepti migracijos išorinį dimensiją. Solidarumas yra labai svarbus ES veikimo principas, kuris yra įtvirtintas ES veikimo sutartyse. Visos šalis, kurios patiria papildomą spaudimą, privalo galėti tikėtis kitų šalių solidarumo. Pamenu, kuomet 2015-aisiais kilo pirmoji migrantų krizė Graikijoje. Kitos šalis siuntė paramą, tačiau solidarumas turi būti orientuotas į e, paramos, į solidarumą prašančios šalies poreikius. Šiuo atveju turėtų būti orientuotas į paramą toms šalims, kurios pirmosios priima migrantus. Šis įsipareigojimas turi dėrėti su ES išorės sienų apsaugos stiprinimo įsipareigojimų. Taigi per pernamį laikotarpį turi būti aiškiai pasiskirstyta tarpusavio atsakomybė ir žinoma asmenys, kurie potencialiai turi teisę į prieglopstį, turi per pernamį laikotarpį turėti e, galimybę ir galėti tikėtis, kad jų prašymai bus peržiūrėti pakankamai spėriai. Taip pat didelių problemų kelia centrinėje viduržėmio jūros regione Italijoje, Ispanijoje pabėgėlių gabenimo keliai. E, šią problemą reikia spręsti. Taip pat migrantai, kurie to pageidautų, galėtų laisvanoriškai dalyvauti tame mechanizme, užtikrinant ir garantuojant jiems atitinkamų nuostatų taikymą. Be to, kiekviena valstybė narė turi gauti tam tikrą procentinę dalį pabėgėlių, atsižvelgiant į šalies gyventojų skaičių ir bendro vidaus produkto dydį. Visos valstybės dalyvaujančios e, šiame pernamo laikotarpio mechanizme turi prisimti ir bendrą atsakomybę, kalbant apie migrantų prieimimą, prieglopščio prašymo svarstymą pabėgėlių integravimą ir e, gražinimą pabėgėlių į kilmės šalis. Be to būtina matyti finansinę techninę paramą, vadovaujant Europos komisijai. Galime pabrėžti štai ką. Stybės, kurios dalyvautų pernamo laikotarpio mechanizme, privalo gauti atitinkamą paramą pasitelkus įvairias procedūras. Tos valstybės narės, kurios mechanizme uh, nedalyvautų, turėtų sulaukti tam tikrų sankcijų. Daugelis e, kelia klausimą, kaip turėtų būti atskiriami pabėgėliai ir tie migrantai, kurie neturi teisės į prieglopstį. ES lygmenių atitinkamas atrankos mechanizmas grindžiamas aiškiais kriterijais neegzistuoja. Graikija mano, kad reikėtų įvertinti prieglopščio prašymo turinį ir būtina užtikrinti plačios apimties tyrimą. Tai nustatant atitinkamos procedūras būtina taip pat paskirstyti ir atsakomybę, ją turi prisimti arba atitinkama valstybė narė, ar uh, pabėgėlių tarnyba ar kažkokia kita institucija, procedūros turi būti aiškiai nustatytos. Taip pat valstybės narės turi tarpusėje susitarti, kokiems asmenims, remiantis tarptautinis teisės normomis, galima suteikti prieglobstį ir kokiems ne. Ponas ir ponai, negalime leisti, kad žmonės ir toliau gyventų arba žūtų Vidurio Afrikos dikumose ar viduržėme jūroje. Yra e, žmonių, kurie nori migruoti dėl klimato kaitos, dėl ekonominės situacijos arba dėl karo, ginkluotų konfliktų savo gyvenamose vietovėse. Labai svarbu, kad tos asmenys priimančios šalis galėtų jūs tinkamai apsaugoti ir kad būtų rasti teisėti legalus e, migracijos keliai, tik tokiu būdu mes galime veiksmingai kovoti su nelegaliais žmonių gabentais, nusikaltelis ir išgelbėti žmonių gyvybės. Baigmas noriu tarti dar keletą žodžių apie būsimus Europos parlamento rinkimus. Pirmą kartą kalbu jūsų komitete. Europa ypač šiandien susiduria su didžiuliais iššūkiais, be kita ko ir dėl migrantų bei pabėgėlių keliamų problemų. Dar kartą noriu pabrėžti, kaip svarbu išsaugoti demokratiją, teisės viršenybę ir e, visos institucinės sąrangos teisėtumą Europos Sąjungoje. Europa yra ta vieta, kurioje problemas galima įvardinti, aptarti ir spręsti. Šiuo metu mes patirime rimtą politinę krizę migracijos problema kai kuriuose valstybėse narėse per rinkimų kampaniją tikrai atliks labai svarbu vaidmenį. Todėl kalbėdamas nuo šios pakilos noriu kreiptis į Jūs, Europos parlamento narius, sakydamas, kad negalima leisti toliau stiprėti rasizmą ir ksenofobiją. Tos politinės jėgos, kurios nori vykdyti nacionalistinę politiką, turi sulaukti tinkamo atsako, privalome vadovautis e, bendromis vertybėmis ir principais, kurie mus jungia Europoje. Turime ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, nes Europos parlamentas yra demokratinė Europos žmonių balso išraiška. Kartu su Europos parlamentu ieškosime europinių sprendimų, sprendami mūsų bendras e, problemas, remdamiesi solidarumo principų ir tarptautinės e, teisės nuostatomis. Ir tik e, tokiu atveju Europa nusipelnytų Europinio solidarumo pavadinimą. Ačiū. Daug kalbėjote apie padėtį Graikijoje. Noriu Jums už tai padėkoti. Dabar noriu paklausti komiteto narių, ar jie turėtų Jums klausimą, ar norėtų pakomentuoti Jūsų kalbą. Dabar pradėsime nuo ponios Spinėlį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Graikijos ministrui už tai, kad jis aktyviai ir reguliariai dalyvauja mūsų komiteto diskusijose. Noriu pasakyti, kad uh, daugiau nei bet kada šiuo metu yra aktualu e, aptarti padėtį tose šalise, kurios yra priešakinės ir susiduria su e, migrantų problemomis. Yra gana problemiška situacija, pavyzdžiui, Italijoje. Ir yra šalių, kur situacija yra kur kas sudėtingesnė nei Graikijoje. Turiu klausimų dėl Dublino reglamento reformos. Ir dėl laikinojo mechanizmo, perinamo mechanizmo. Dėl Dublino reglamento reformos, Dublino susitarimo reformos. Norėčiau daugiau iš jūsų išgirsti Kaip vyksta diskusijos taryboje? Ir kokie yra ryšiai tarp šalių, kurios yra pasienė, pavyzdžiui, tarp Graikijos ir Italijos? Toliau dėl perinamojo mechanizmo. Nėra iki galo aišku, kad Dublinas 3 taikymas keisis po reformos nes daugelis e, pasienio valstybių narių tam prieštarauja. Siūloma taikyti savanoriškumo principą, taip taryba pasiūlė birželio mėnesio viršūnių susitikime. Bet tai netitinka Europos parlamento pozicijos dėl Dublinas 3. Jeigu teisingai supratau iš Graikijos ministro, jūs siūlote tam tikrą sustiprintą bendradarbiavimą. Bet ką galėtume daugiau pasakyti apie tą sustiprintą bendradarbiavimą? Kokios būtų pareigos, prievolės? Taip pat turiu klausimą dėl neformalių dvišalių susitarimų vykdymo. Tokių susitarimų yra sudaroma tarp valstybių narių dėl migracijos ir dėl gražinimo procedūrų. Man tai kelia nerima. Buvo parengtas pranešimas būtent šią temą. Nes tendencija yra tokia, kad trūksta apsauginių priemonių, kurios egzistuoja dabartinėme Dublino sisteme. Mes tarsi mažiname tų apsauginių priemonių skaičių. Taigi situacija blogėja, netgi kalbant apie Dublinas 3. Toliau buvo patiktas kolektyvinis prašymas Europos socialinių reikalų komitetui praėjusi sausio mėnesį. Ir ten pabrėžiama, jog trūksta migrantų apgyvendinimo patalpų ir vietų. Taip pat reikia specialios sistemos nelydimiems nepilnamečiams Graikijoje. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dėl to, kokių procedūrų įmas, įmamasi E, tai, kas buvo nuspręsta Europos socialinių teisų komitete. Ačiū. Gerbės e, ministrė, norėtumėt išsameu pateikti informacijos, atsakyti klausimus. Nesvarstame dokumentų rinkinį, žinote arba parlamento poziciją. Norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, ką jūs manote, kaip galite vertinti tai, kas vyksta. Mums tai būtų naudinga išgirsti. Pone Vinstrom yra pranešėja Dublino klausimų žodisiai. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, gerbiamas ministrė, už tai, kad atvykote pas mus šiandieną. Manau, jūs esate labai drąsus žmogus. Jūs vis dar drįstate kalbėti apie solidarumą, bet paprastai ši, tokio žodžio aš nebevartoju ir kiti, kurie dirba migracijos rytyje, nebevartoja to žodžio, nes mes supratome, kad solidarumo tarp valstybių narių šiandien nėra. Bent jau jo nėra migracijos rytyje. Kitose srityse, nuo vidaus rinkos iki žuvininkystės, cheminių medžiagų, maisto produktų, vaistų, solidarumas yra. Deja, migracijos srityje solidarumo nėra. Jis neegzistuoja, turime daug įrodymų. Taigi jūs esate drasus vis dar kalbėdamas apie solidarumą. Alelingi labai gražus graikiškas žodis. Na, aš vis dar turiu vilčių, kad bus galima kalbėti apie solidarumą migracijos rytėje. Ir kaip žinote, nuo pat pradžių parlamentas, du trešdaliai parlamento susivienijo dėl to, kad reikia reformuoti Dublino reglamentą. Bet laikas bėga ir aš supratau, kad mes negalime nieko padaryti. Esame užstrigę, kai penkios ar šešios šalės blokuoja visus sprendimus. Kaip ponė Spinelė jau sakė ir jūs paminėjote, galbūt sustiprintas bendrapiavimas būtų tas kelias, kur reikėtų eiti. Reikia užsiminti, kad šalis, kurios nedalyvauja konkrečiame darbe, kai yra primami žmonės ir jie perkeliami kitur, prieglopščių centrai, kad tie žmonės galėtų bent jau pinigais prisidėti, jeigu nieko nedaro. Tai būtų vienas iš sprendimų. Ar jūs pritartumėt, kad tai galėtų būti vienas iš galimų kelių? Toks mano klausimas. Taip pat mes turime užtikrinti, kad dabar kai labai sumažėja srautai atvykstančių migrantų. Ar tai nėra tikrai labai geras kontekstas, kurio remiantis būtų galima skatinti diskusijas tarp valstybių narių, tarp ministrų? Tiesa yra ta, kad nors šiuo metu yra žemiausi migrantų srautai, vis tiek vidurkis yra šeši asmenys miršta, žūsta viduržėmio jūroje kasdien. Kasdien per šiuos metus, ar tai būtų pirmanis ar sekmanis, kasdien šeši milijonai žmonių praranda gyvybę. Ir dėja viduržėmio jūra tampa didžiulę masinę kapavietę. Ar Jūs manote, kad sustiprintas bendradarbiavimas būtų tinkamas kelias spręsti šiai problemai? Antras dalykas. Žinau, jog vyks sklinda daug gandų, trūksta skaidrumo, daug visokių prielaidų ir netgi daroma prielaida, kad Graikija blokuoja tam tikrus dalykus. Puiku, kad jūs atvirai kalbate ir sakote, kad Graikija prisideda prie sprendimo ieškojimo, nes tai yra tiesa. Aš noriu pabrėžti tą svarbą jūsų atvykimo ir į tarybą. Ir Graikija iš tiesų yra bendradarbiaujantis partneris tiek Europos parlamente, tiek taryboje. Ačiū. Ačiū. Aš girdėjau ministrą kalbantį taryboje, kuris gynė Dublino sistemą praėjusią savaitę, pasisakė labai pozityviai apie tą sistemą ir apie prieglopšio dokumentų rinkinį taip pat kalbėjo. Ponas Kirkos, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau dar priminti jog jūsų vizitas ir ponos Megovan vizitas buvo labai svarbus ir galite įsitikinti, kokiomis sąlygomis yra priimami migrantai, kokios yra darbo sąlygos. O šiaip, ponė ministrė, noriu Jūs pasveikinti. Ir taip, taip, tas košmaras tebesitėsi, vis daugiau migrantų, jie teikia prieglapšio prašymus ir perpildyti prieimimo centrai. Nepamirškime, jog labai išaugo migrantų srautai iš Turkijos, dėl to patirimas didelis spaudimas, bet to e, vis didėjai tampa tarp imigrantų ir e, vietos gyventojų ir šiaip faktiškai Turkija rankose turi sprendimą. Taip, yra įvairiausių prieimimo uh, struktūrų, tačiau jos visiškai perkrautos ir labai sudėtinga tokia šalyje, kuri, kaip kad Graikija, dar patiria ir ekonominę krizę. Taip, Europinių lygių nuolat deklaruojamas solidarumas, jis demonstruojamas ir praktikoje, tačiau nėra bendros politikos, nėra nei bendros išorės politikos, nei prieimimo politikos. Taigi, jeigu prieimimo problemos eskaluos, tai tuomet matysite, mm, kokios iš tikrųjų yra problemos, nes daug migrantų e, tiesiog atsiduria gatvėje. Taigi, tai galiu perspėti kad jeigu mums nepavyks e, užtikrinti, kad būtų patvirtintas parlamento siūlymas dėl Dublino reglamento peržiūros, tai ir nebebus uh, galimybę užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, tai tik viskas pašlis. Nes kiek dar Graikija galės atsispirti migracijos spaudimui ir ką tai reikš šaliai, kuri nebesugeba susidoroti su šia problema, ką tai reiks praktiškai tiek Graikijai, tiek ir visai Europai. Dėkoju. Uh, Stevens, please. Ačiū, ponė Stevens, prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū Graikijos ministrui, ponui Vistas. Ačiū, kad pasidalėte savo nuomonę ir patirtimi dėl migracijos problemų Graikijoje. Aš norėčiau sužinoti, kaip ES bendros prieglušio sistemos reforma paveiks valstybės narės. Tai yra, Kaip ES, valstybių, kaip ES taisyklių dėl prieglopšių taisyklės paveiks daugelį migrantų? Ir konkretus klausimas. Saugios kilmės šalies principas ir saugios tranzito šalies e, principas sako, kad paraiškos iš migrantų, kurios, pažiūrėjau, migrantų, kurie atvyka iš Turkijos, galėtų būti išnagrinėtos kad būtų galima paspartinti neteisėtų migrantų gražinimą skubos tvarka. Ir tie principai yra įtraukti į Graikijos teisės aktus. Ir yra veiksmingai gyvenimas ES Turkijos susitarimas. Ir tai yra tiesiogiai taikoma visą ES. Ar galėtų Jums pasakyti, kaip ES Turkijos susitarimas šioje skubos procedūroje, kokis poveikį turi atvykimo imigrantų? Ir ar to požymirio laikosi pasienio valstybės, ar sustarimai sudaryti su visomis šalimis aplink e, viduržėmio jūrą, į viduržėjus regione, kad būtų galima greitai sugražinti neteisėtus migrantus. Toks mano pirmas klausimas. Kitas klausimas trumpesnis. Kiek migrantų buvo veiksmingai sugražinti į Turkiją iš Graikijos, ir kodėl tas skaičius yra toks nedidelis. Iš anksto dėkuoju už atsakymą. Ačiū, ponia Gadiška, prašau. Noriu pasveikinti ministras su to, kad kiekvieną dieną Graikija vis geriau sugeba sustvarkyti su migrantų srautais ir jų vis mažiau atvyksta, todėl šią problemą galima spręsti lengviau. Paprasčiau, žinoma, mane tai padomina ir situacija taryboje. Siekiant išskaidyti Dublino paketą. Ir noriu paklausti, kuri valstybė to labiausiai siekia ir kokiu esama galimybių, kad uh, E, Dublino teisės aktų rinkinys išliktų neišskaidytas ir apskaitai ar tokia tikimybė egzistuoja. Taip pat kalbėjote apie tai, kad Frontexas turi imtis atitinkamų veiksmų, kaip supratau iš jūsų kalbos, turi labiau pasistengti. O galbūt išversta nebuvo visiškai tinkamai, tačiau Ar turite kokių nors minčių dėl to, kaip Frontexas galėtų savo veiklą pagerinti ir jeigu pasidalintumėte su mumis e, tomis mintimis, būčiau dėkinga. Na ir paskutinis klausimas. Žinome, kad e, migrantų srautai mažėja, taip pat atvykstančių ir į Graikiją, tačiau e, euros e, upės e, pakrantėse vis daugiau, prie Euros upės krantų vis daugiau migrantų atvyka. Dėl kokių priežasčių jūs rautai tenai didėja? Na, paprasčiausi klausimai yra ja, e, patys geriausi, ypač dėl valstybių narių įvardymo, kurios siekia tam tikrų dalykų taryboje. Esu tikras, kad to atsakymo mes nesužinosim. Judis Argentinį dabar kalbės. Thank you. Ačiū pirmininkė. Šiandien kovos kankinimo komisija Europos taryboje paskelbė pareiškimą dėl policijos nuovadų Graikijoje, kuriuose migrantai yra laikomi savaitės ir mėnesius turėdami tik tai vieną kvadratinį metrą erdvės ir ne, negaudami pakankamai maisto. Galbūt e, ministras galėtų sureaguoti į tą Europos, e, Europos tarybos kovos su kankinimais komisijos e, paskelbtą ataskaitą. Pone Silova. Mhm. Ačiū, ponė ministrė. Buvome prieš dvi savaitės susitikę, džiaugiuosi, kad radote tam laiko. Žinote apie mano iniciatyvą. kurią pristačiau Čekiją, tačiau norėčiau išgirsti iš jūsų informacijos apie tuos asmenis, kurie betarpiškai dirba su migrantais, dažnai yra savanoriai, tačiau dirba labai profesionaliai ir tinkamai rūpinasi migrantais. Žinau, kad daugelis migrantų skundžiasi dėl tų ilgų nagrinėjimo laikotarpių prieglopščio prašymų. Daugelis kalba apie tą neužtikrintumo jausmą, nežinomybės jausmą, laukiant atsakymą. Kolegė Kudrytska pat kalbėjo apie vieną pasienio atkarpą palei upę, kur migrantų srautai didėja. Kiekvieną savaitę keli šimtai pabėgėlių kerta tą pasienio patikros punktą. Girdėjau, kad je, jeigu jau yra 200, nuo 2 iki 500 per savaitę galėtų tokiu būti 2000 per mėnesį. Galime įsivaizduoti, kad tie migrantai nebūtinai automatiškai turėtų gauti tarptautinį prieglopsį, esu tikra, kad jie nėra nei iš Sirijos, nei iš Eritrėjos. Tai e, kilo klausimas, kaip tokius asmenis e, turėtume gražinti į jų kilmės šalis. Kaip ir anksčiau kalbėjo kolegos, žinome, kad vis daugiau valstybės narėse atsiranda tokių, kurie nori teikti pagalbą tiesiogiai tiems regionams, e, kuriuose kyla problemų, dėl kurių žmonės išvyksta. Mes negalime išspręsti pasaulio problemų visus paim, priimdami Europoje. Daugelis pabėgėlių bėga nuo karo, religinio politinio persekiojimo, nes norime turėti pakankamai pajėgumų, kad jiems galėtume padėti. Tačiau, kuomet e, matome, kad e, esame labai daug migrantų, e, kurie neturi teisės į tarptautinį prieglopsį pagal Ženevos konvenciją, tuomet padėti tiems, kurie turi tokią teisę, mums tampa dar sudėtingiau. Dar noriu paminėti pabėgėlius, nepilnamečius pabėgėlius, kurie keliauja vieni. Turime imtis atinkamų iniciatyvų ir padėti tiems vaikams, kurie e, norėtų galbūt atvykti į Čekiją. Norime pas, paraginti, pasinaudoti juos e, tokia galimybė, tokia apsauga. Žinome, kad e, be suaugusių priežiūros keliaujantis vaikai yra labai e, pažeidžiami. Šiuo ačiū labai, žinau, kad jūsų žmonės deda visas manomas pastangas, kad jiems padėtų. Ar dar būtų norinčių kalbėti kolegos? Ne. Taigi, ministrai, jūs tikrai pačiu laiku atvykote, nes akivaizdu, kad e, komiteto nariams labai rūpi, kas dedasi Graikijos salose. Mes ir toliau palaikysime ryšį kad e, gautume naujausios informacijos ir su vystymas komiteto kolegomis kartu keisimės tą informaciją. Taigi, prašau dabar atsakykite už tos klausimus, į tos, kuriuos galite atsakyti. Viso bolyje atsirotysis. Dėkuoju už visus šios klausimus. Turiu pripažinti, kad atsakydamas norėčiau susitelkti į dvi svarbės rytis. Pirmiausia, tai kokia dabartinė padėtis, kokia padėtis taryboje, o kitas dalykas tai yra e, pabėgėliai, visos su tuo susijusios problemos ir dabartinė padėtis. Taigi mes dabar diskutuojame dėl Dublinas 2 reglamento peržiūrą. Tos diskusijos tęsiasi ko ne dviejus metus, gal net ir ilgiau. Na, o 2015 metais, tiesą sakant, e, turi, buvo patvirtintas Dublinas 3, tas reglamentas net nepradėtas taikyti ir jau keliari metai tęsiasi diskusijos Na ir turime šalių grupę, tarkim, Višegrado šalių grupę. Ir čia įvardykime viską tikraisiais vardais, tiesiai šviesiai. Šios šalis net nėra pasirengusios paremti mm, pasiūlymų, kurie toli gražu nereikštų didelių pokyčių, o kągi siūlo Bulgarija. Pavyzdžiui, ten numatyta, kad jeigu e, jeigu šalies pajėgumai įvertinti prieglapšio prašymus viršimi, tarkim, 14 e, procentų daugiau prašymų nei numatyta, pajėgumai leisti vertinti 100, tuomet tokie prieglapšio prašymai gali būti perduoti kitai šaliai ir ten būti apdoroti. Na, nu, sprendimą reikia priimti vėliausiai per 15 dienų Na, o jeigu atsakymas neigiamas, tai tuomet yra atitinkamas komisijos pasiūlymas. Taigi, pirmininkaujančiai Bulgarija mm, siūlo daug savanoriškų priemonių. O šiaip mes palaikome parlamento pasiūlymą, nes pagal jį numatytos tam tikros pareigos ir uh, įpareigojimai laikyti solidarumo principo, nes kito kelio tiesiog nėra. Tie, kurie mano, kad ginklų, bombų, sienų, mūrų pagalba pavyks e, neleisti į Europą atvykti žmonėms, kuriems savo šalyje e, grėsia mirtinas pavojus, tai tiems galiu atsakyti, kad pasižiūrėkite, e, kas yra praktikoje. Iš ankstesnių laikų turime 2,5 km sieną. Ir vis dėlto migrantai sugeba įveikti tą sieną. Tai matome kasdien. Pasižiūrėkite į Meksikos ir JAV sienos situaciją ir atitinkamus vaizdus. Taigi, neturėtume paremti ksenofobų ir rasistų siūlymų vien tik tais tam, kad laimėtume daugiau rinkėjų balsų. Ne, tikrai reikia kažko imtis, kažką daryti, nes uh, tenka pripažinti, kad viskas labai įstrigė ir tai gazdina. Nuo dėl komisijos siūlymų. Tai dėl keturių iš septynių teisės aktų prieitas sutarimas. Ir bandysime daryti pažangos būtent šioje srityje. Ir atskirkime skirtingas sritis, bandykime žengti prieki tų klausimų srityje, dėl kurių jau susitarta. Tai yra dokumentų rinkinio atskiri dokumentai, dėl kurių sutarima. Paprastai tie siūlymai liečia e, procedūras prie sienos. Na ir jeigu atskirai traktuosime tas keturias sritis, tai tuomet faktiškai niekuomet nebus atlikta e, Dublino reglamento peržiūra, nes tai bus nuolat atidinama. Ir ponia Malmström tai minėjo. Taigi, taip, dėl daugelių klausimų mes elgiamės solidariai, tačiau tikrai to solidarumo trūksta migracijos srityje. Ir tuo naudosi tos šalis, kurios vykdo tokią, ko ne nacionalistinę politiką, nevardysiu tų šalių, tačiau apie kainą kalba gerai žinoma, nes jeigu viena šalis atsisako priimti migrantus, tai tuomet tie migrantai bando atvykti į kitas šalis, į Švediją, į Vokietiją. Tai reiškia, atsakomybė nėra paskirstoma ir mes raginame elgtis solidariai tam, kad visi prisimtų uh, atsakomybę. 15 metais ES teritorijoje atvyko pusantro milijono uh, migrantų. Tai ką, Europoje, kurie yra pusę milijardo gyventojų, neįmanoma priimti pusantro milijonų, pas mus dabar yra 25 tūkstančiai migrantų, kurie pas mus atvyko nuo 15 metų ir dar 550 tūkstančių, kurie į Graikiją atvyko ir apsistojo nuo praeito šimtmečio 10-mečio. Taigi, kaip viskas klostysis toliau? Ir beje, pasakysiu tai, ko neišdrįsau pasakyti net Graikijos premjerui. Taigi, tikėkime, kad bus patvirtintas toks mechanizmas, kurio dėka bus galima sumažinti žūstančių viduržėme jūroje migrantų skaičių. Na taip, aišku, galima teikti, kad kiekviena pakrantė šalis turėtų skirti savo lėšų e, laivams, civiliniams, kariniams, kurie viduržėme jūroje gelbsti migrantus. Na, aš gal Nenorėčiau, kad tai taptų šantažo priemonė, nes e, mums labai svarbios žmonių gyvybės. Tačiau vis dėlto reikalingos teisinės procedūros, kas reikštų, kad būtų laikomas teisinių nuostatų, bet taip pat būtų užtikrinamas ir solidarumas. Taigi, jums galiu labai atvirai pasakyti, kad jeigu prasidės diskusijos dėl kitos vidurio laiko tarpio finansavimo programos, tuomet mes teiksime konkrečių pasiūlymų, konkrečiai tų šalių adresų, kurios nenori prisijungti prie šio solidarumo mechanizmo. Tai yra mm, solidarumo mechanizmas, kuris yra skirtas migracijos problemams spręsti, bet ne viskas susiveda vien tik į pinigus yra šalių, kurios sako, taip, mes sutinkame skirti finansavimą, tačiau nenorime priimti migrantų. Bet tai juk nėra tikro solidarumo išraiška. Solidarumas tai reiškia, kad visi prisimame atsakomybę. Tiek Graikija, tiek kai kurios kitos šalis prisimama daug didesnį atsakomybę. Aišku, mes per metus galime įvertinti nuo 20 iki 25 tūkstančių prieglopščių prašymų, tokie mūsų pajėgumai, tačiau per metus gauname apie 60 tūkstančių prašymų ir tikrai e, mūsų kompetingos institucijos yra prieisius ribas. Čia kalbu vien tik apie prieglopšių prašymų įvertinimą. Pone Spinelį, jūs minėjote, jog neturime bendros prieglopščio e, E, sistemos, bei sistemos, kuri leistų sąžininkai paskirstinti atsakomybę. Aš manau, kad šis faktas kelia e, apskritai pavojų Europos vienybei, o viso to šaknis nacionalinė politika. Mums svarbiausia rasti europinį sprendimą. Dar sėki noriu pakartoti. Mes, Graikija, nesame šimtų procentų uh, patenkinti Bulgarijos, kaip pirmininkančios šalies e, pasiūlymu, tačiau sutinkame su juo kaip su pagrindu diskusijams tam, kad būtų daroma pažanga siekiant sprendimo. Tai svarbu. Daug kas teigia, kad e, Graikija kaišo pagalius ratus ir neleidžia toliau plėtoti procedūrų. Mes nesame prieš procedūras mes, bet jau šešerius mėnesius e, tęsiasi diskusijos, kaip elgtis. Kas svarbiau, ar Ženevos konvencija, ar tas faktas, kad galiausiai siunčiama kariniai padaliniai į jūrą gelbėti migrantų. Migrantas, prieglapšio e, prašytojas turi teisę teikti E, prieglapšio prašymą ir niekas iš jo negali atimti tos teisės, niekas jam to negali uždrausti padaryti. Na, nu, kai mes bandome jiems padėti, bandome sudaryti prielaidas tam, kad kiek įmanoma greičiau būtų apdoroti prieglapščio prašymai, tai čia jau visai kitas dalykas. Bet uh, Svarbiausia yra stiprinti kompetitingas institucijas tam, kad šios sugebėtų apdoroti prieglapščio prašymus. Nes, kaip jau buvo minėta, mm, pavyko gerokai sutrumpinti laikotarpį, per kurį apdoromai prašymai, jis dabar sutrumpintas iki 86 mėnesių, 86 dienų, taigi tikrai nepagristi kaltinimai esą mes vilkiname prieglopšio apdorojimą. Tačiau svarbiausia yra politinės prielaidos. Reikaling ir čia nepadeda tokia politika, kuri reiškia, jog migrantai yra vertinami kaip pavojus iš išorės. Nes tikime, kad iš tiesų yra žmonių, kurie atsidūrė gilioje bėdoje ir reikia rasti sprendimų. Na, o dėl gražinimo. Na, 18 metais iš Graikijos gražinta apie 310 asmenų, 17 metais gražinta mažiau asmenų. Nėra lengva užtikrinti gražinimą. Taip, yra tarptinių organizacijų, kaip pavyzdžiui, tarptautinė migracijos organizacija, o taip pat e, UNHCR, taip pat nevyriausybinės organizacijos. Ir e, visi šie organai uh, puikiai išmano problematiką, jiems gerai žinomi visi su tuo susiję aspektai ir bandome išnaudoti visas kitas galimybės, kol galiausiai primamas sprendimas atlikti gražinimą, nes pirmiausia reikėtų prieimimo politikos, jei tai manoma. O taip pat reikalinga tokia politika, kuri ir leistų tinkamai apdoroti prieklapšio prašymus ir juos įvertinti. Tiesa, dar visiškai nekalbėjau apie Frontex. Tiesiog, čia gal tiesiog suklydau. Nu, ministrai šiuo metu taip pat aptarė ir pasiūlymą dėl Frontex. Uh, Aišku, šiame kontekste yra daug teisinio pobūdžio problemų, taip pat e, klausimų susijusių su Frontex įgaliojimais ir mandatu. Na ir Frontex yra atsakinga už tos reglamento dalies įgyvendinimą, kur e, nurodyta, kad Frontex turi atlikti aktyvų vaidmenį atliekant paieškos ir gelbėjimo operacijas. Na ir paskutinis klausimas dėl gynybos priemonių. Teisinės gynybos priemonių, man rodos, e, rūpiučio mėnesį e, kilo didelė problema, nes per Evros, plus, e, Evros upę į Graikiją atvyko daug migrantų. Ir galiu patikinti, kad vakar e, policijos e, komisariatuose vakar buvo sulaikyta 90 asmenų, bandoma juos nukreipti toliau. Tie asmenys jau trys dienos e, yra sulaikyti policijos, bandoma juos registruoti ir dar rodos ponas Kirkos uždavė klausimą. Na, į jį galiu atsakyti štai kaip. Nenorėčiau teikti, kad nėra europinio sprendimo. Na, nu, o jeigu jis vis dėlto nebūtų rastas, tai tos šalis, kurias pirmiausia atvyksta migrantai, tai yra Ispanija, Italija, Malta, Kipras, Graikija, atsidurs itin sunkioje padėtyje ir kaina už tai turės sumokėti ne vien tik šios šalis, bet visa Europa. Kaip viskas galiausiai atrodys, nežinau, bet aš kovoju už europinį sprendimą, nes tikiu, kad jis įmanomas. Ir tai yra esminė problema. Mes turime pareigą bendrai siekti europinio sprendimo. Aišku, laikantis tarptautinės teisės, Ženevos konvencijos nuostatų bei laikantis Marakešo susitarimo. Taigi, pagal mūsų uh, E, turime pareigą, turime dėti visas pastangas tam, kad būtų rastas sprendimas. Aišku, tai būtų padedama ir Graikijai. Aišku, yra problemų, problemų dėl apgyvendinimo, bet norėčiau priminti ir štai ką. E, Samos, po to įdėmėdi, Pirėjos, toliau ankstesnis Atenų uostas, e, Memorija. Uh, priimimo centrai. Mes štai taip bandome spręsti šias problemas. Dėkuoju iš jūsų dėmesį. Much, uh, Minister, you, um, the... Ačiū. Ministrui visiems kolegoms dalyvausiems diskusijoje. Palaikome glaudžius ryšius su jumis, su jūsų komanda bandant jums padėti susidaroti su tais iššūkiais, su kuriais susidurėte Graikijos salose ir visoje Graikijoje. Ačiū, ministrė, kad atvykote. Ačiū, pirmininkė. Ačiū visiems. Kviečiu visus komiteto ir parlamento narius atvykti į Graikiją, tačiau ne tik apsilankyti Morijoje, tačiau ir kitose prieglopščio centruose. kurie rinkti tiek kontinentė Graikijos dalyje, tiek ir salose. Bals, balsuosime po minutės, pasiruoškite savo elektroninės balsavimo korteles.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 colleagues, um, if... Kolegos, prašau visus susėsti ir galėsime pradėti balsuoti. Pradėsime nuo 11 klausimą. Čia mes tęsime balsavimus dėl tarybos e, sprendimo dėl automatinio, automatinių duomenų, e, dėl DNR mainų su Junktinė karalystė. Pagal 51 taisyklę siūlau pritarti pranešimui be pakeitimų, nebent e, komiteto nariai ar atskiros politinės frakcijos arba atskiros parlamentarų grupės yra 10 procentų, tai yra šeši nariai tam paprieštarautų. Ar kas nors prieštarauja, tai ne. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, pranešimas laikomas patvirtintų. Tai yra pono Škrypėko pranešimas. Sveikiname pono Škrypėką, jeigu jis yra salėje. Dabar 12 klausimas. Uh, reikės šiek tiek paskaityti, atsiprašau, už tai iš anksto. Tai dvyliktasis klausimas, yra, kuris yra susijęs su susitarimu su Norvegijos karalystė, Islandijos Respublika, Šveicarijos konfederacija, Lichtenšteino kunigaikštystė dėl šių valstybių dalyvavimo e, Europos e, didelio masto informacijų technologijų e, sistemos valdymo agentūros veikloje e, susijusioje su asmens laisvėmis, su saugumu ir teisingumu. Tai yra būtinas žingsnis, kad šios valstybės prisijungtų prie Šengeno teisino ir Dublino reglamento ir galėtų dalyvauti didelio masto informacinių technologijų e, sistemos operacinėje veikloje. E, parlamentas dabar turi pritarti šiam susitarimui. Noriu priminti, kad e, rugsėjo 27 dieną koordinatoriai nusprendė taikyti 51 taisyklę su paprastinta procedūra. Šiam pritarimui ponė Makovei buvo paskirta pranešėja, ar ji norėtų kalbėti. Ne, jos salėje nėra kadangi aš esu pirmininkas, tai remiuos 50 taisyklės pirmąją dalimi ir siūlau šį pranešimą patvirtinti be pakeitimų, nebent komiteto nariai politinės frakcijos ar narių grupės surinktų reikiamą 10 procentų kritinę masę, tai yra šeši nariai paprieštarautum, nieks neprieštarauja. Pranešimą laikome patvirtintų, sveikiname ponę Makovei. Dabar balsuosime iš tikrųjų. Pirmiausia, balsuosime dėl rezoliucijos dėl teisės viršenybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje pranešėjo. Yra ponė Intfeld, ar pranešėja Sofija nori kalbėti, ne, tuomet iš karto perkime prie balsavimų. Pirmiausiai balsuosime dėl ketvirtojo pakeitimo. Tai yra dėl ketvirtosios pastraipos pabalsuoti pradėme. Balsuoti baigiame. Pritarta. 21 pastraipą balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 21 pastraipa e, su papildomais, e, su papildomomis įtraukomis. Balsuoti pradėme ir baigiame. Pritarta. 25 e, pastraipa, 25. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 26 pastraipa, balsuojame. Balsuoti baigime. Pritarta. 30 pastraipą balsuojame, balsuoti baigiame. 32 pakeitimas, balsuoti pradedame ir baigiame. Balsuoti, tai yra, baigiame balsuoti. Pritarta. 41 pastraipą balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kaltinis balsavimas vardiniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 40 balsavus už, 7 susilaikius, tai yra, jo, ne, 6 susilaikius, 7 balsavus prieš. Dabar mm, balsuosime dėl e, pasiūlymo, dėl tarybos sprendimo leidžiančio valstybėms narėms prisijungti prie Europos tarybos konvencijos ES interesams atstovaujant siekiant užtikrinti integruotą saugą saugumą ir e, paslaugas susijusias su futbolo varžybomis ar kitais sporto renginiais. Pranešėja Silvija Von Kaufman, jos su salėje nėra. Balsuojame dėl e, viso dokumento iš karto. Balsuoti pradedame. balsuoti baigiame. Pritarta 308 už 3 prieš 1 susilaikė. Penkioliktasis klausimas. E, Sprokstamųjų medžiagų pardavimas ir naudojimas, pono Mamykino pranešimas dėl e, sprokstamų medžiagų pirmtakų ir jų naudojimo. Ar pranešėjas nori kalbėti? Ne. Iš karto balsuojame dėl viso pranešimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti, balsuoti baigiame. Puikus rezultatas. Andriejau. Buvo verta dalyvauti trilogo darybose, nors tikrai tokie trilogai man nelabai patinka. Kitas klausimas. Tai yra vidaus saugumo fondo steigimas pranešėjų Monika Holmeier. Monika nori kalbėti, ne? Ačiū. Balsuojame dėl pirmas straipsnio 16 kompromisinio pakeitimo, kuris prie apie 221 pakeitimus pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 137 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 138 pakeitimas pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 139 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 A kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Šimtas penkisdešimtas ir dvidešimt ketvirtas tapatus balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 25 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 153 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvidešimtas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. pritarta. 21 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 117 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 22 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 23 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 24 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 25 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 220 pakeitimas balsuojame. Atkrinta. 120-122 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestų. Biudžeto 14 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 230 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta 234 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pirmininkas atsiprašo, tarp balsuojančiųjų vienu liaudės partijos frakcijos atstovų yra per daug. Dabar viskas tvarkoja, balsuoti baigiame. Atmesta 242 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesti. 27 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 248 pakeitimas balsuojame. Aš spoksau į pranešėją ir žiūriu, ką jis pasiūlys. Balsuoti baigiame. Atmestų. 249. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 250 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atsiprašau, mano klaida. Pritarta. Galime viešai pasmerkti pirmininką. 251 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 29 kompromisinis pakeitimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 256 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 49 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta 30 kompromisinis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 31 kompromisinis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 53 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. 265 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 54 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 31a kompromisinis pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta 268 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 32 kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atsiprašau, per daug yra liaudės partijos atstovų tarp balsuojančiųjų. Vienu per daug. Viskas gerai, balsuoti baigiame pritartą. 33 kompromisinis pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 60. Pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 305 kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 36 kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 323 pakeitimas. Dėl jo balsuoti nereikia. Dabar 37 kompromisinis pakeitimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 69 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 327 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 328 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 329 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 70 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 330 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 331 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestą. 38 kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 320. Ne, ne, ne. Dabar perkime prie E, konstatuojamų dalių. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta antrasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 79 ir 80 pakeitimai tapatus. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 83 pakeitimas balsuojame. 83. Balsuoti baigiame. Atmesti. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 88 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 89 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 90 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 91 pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Aštuoniasdešimt devintas buvo patvirtintas, tai mums nereikia balsuoti dabar dėl Tai mums reikia dabar dėl 92 balsuoti? Ne, nereikia. Gerai. Dėl 92 pakeitimų reikia balsuoti, jeigu 89 būtų buvęs patvirtintas, taigi balsavome dėl ketvirto kompromisinio pakeitimo, dabar balsuojame dėl 95 pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 96 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis kompromisinis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritartas septintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 108. Pritarta dėl 7 kompromisinio buvo dabar 108. Balsuoti baigiame atmestas 109. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 110 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta devintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta 119 e, pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 118 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 121 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 122 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintasis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta 123 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtasis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ne, atsiprašau, pritarta. 125 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 11 kompromisinis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritirta 12 kompromisinis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Kadangi atmestas turime balsuoti dėl 11 pakeitimo, dabar pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtas trisdešimtas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta. 13 kompromisinis pakeitimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. 14 kompromisinis pakeitimas. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta 14 ir 133 pakeitimai tapatus, balsuojame dėl jų kartu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 15 kompromisinis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 16 kompromisinis pakeitimas, balsuojame Balsuoti baigiame. Pritarta biudžeto penktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 136 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 17 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritartam. Dabar surenkšime galtinį balsavimo vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 44 už 10 prieš nemės nesusilaikė pritartas. Sveikiname pranešėją ponio Holmeier. Pone Holmaier, norite trumpai tarti žodį, noriu padėkoti visiems kolegoms, šešėliams pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą ir tą atmosferą. Taip pat labai ačiū Lybės sekretariatui už pagalbą. Ačiū Jums. Um. Kolegos, einame toliau. Integruotų sienų valdymo fondas. Priemonė finansiniai paramai. Sienų valdymų ir vizom. Pranešėjas Tanja Fajon. Prieš sutikiant žodį turime prašymą dėl žodinio pakeitimo. Ponas, ponas Kėlijo patikė, ar jis čia yra? Pagal 169 taisyklę šeštą dalį. Ar jūs norėtumėt e, pateikti dabar, perskaityti savo pasiūlymų pakeitimą? Žodinis pakeitimas, pono Kelis, 11 straipsnio. Aštu, neturėtų 85 procentų viršinti indėlis į biudžetą visų išlaidų Ir tai turėtų atitikti ES e, vidurkį ir 75 procentus visų reikalavimus atitinka tai išlaidų, išlaidų valstybėms narėms. Toks žodinis pakeitimas. Ar tam pritartumėt? Niekas neprieštarauja. Gerai. Balsuosime už tai prieš 52 pakeitimą. Okay, colleagues, so we go to... Kolegos, balsuojame 36, 49 bar 66 kartu balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl pirmo straipsnio. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl trečio straipsnio. Ne. Šimtas devyniasdešimt pirmas pakeitimas. Šimtas devyniasdešimt pirmas pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas. Ne. 193 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Kompromisas dėl trečio straipsnio ir naujo trečios A straipsnio. Pradėme balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau kompromisas dėl ketvirto straipsnio. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl penktos straipsnio pirmos ir antros dalių. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 214 ir 44 pakeitimai identiški. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 215 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 216 pradedama balsuoti. Baigiame. Atmesta. 217 pradedame balsuoti. Baigiame. Taip pat atmesta. Kompromisas dėl penkto straipsnio ketvirtos dalies pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 220 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 221. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. AFET 12. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Biudžeto 16 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Biudžeto 17. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl biudžeto 7 straipsnio. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 8 straipsnio. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl devinto straipsnio. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl dešimto straipsnio. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ir dabar žodinis pakeitimas, kurį anksčiau perskaičiau. Pradame balsuoti. Dėl žodinio pakeitimo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 240 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 241 balsuojame. Baigiame. Atmesta. Kompromisas dėl 12 straipsnio. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. kompromisas dėl, dėl 13 ir 14 straipsnių. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 271 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. priimta. Kompromisas dėl 15 straipsnio. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 279. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Kompromisas dėl 20 straipsnio balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl 22 straipsnio pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 287 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 23 straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 24 straipsnio. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas ir 25 straipsnio balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl 26 straipsnio balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dėl 27 straipsnio kompromisas balsuojame. Baigėme priimta. Kompromisas dėl 28 straipsnio balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Kompromisas dėl 29 straipsnio balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl 30 straipsnio balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Kompromisas dėl pirmo priedo balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Kompromisas dėl antro priedo balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Kompromisas dėl trečio priedo balsuojame. Baigiame priimta. Pakeitimas 3, 6, 9 ir 99 identiški. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 370 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl ketvirto priedo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Kompromisas dėl penkto priedo. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl šešto priedo. Balsuojame. Baigiame. priimta. Kompromisas dėl septinto priedo balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl aštunto priedo balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl pirmos konstatuojamosios dalies balsuojame. Baigiame. priimta. 125 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. Afet antras pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. Antras pakeitimas balsuojame. Baigiame. priimta. 126 balsuojame. Baigiame. Priimtas. Kompromisas dėl ketvirtos konstatomosios dalies balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl penktos konstatomosios dalies balsuojame. Baigiame. priimta. Kompromisas dėl šeštos konsultuojamosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl septintos konsultuojamosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Priimta kompromisas dėl 8 ir 8a naujos konstatuojamų dalių. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Devinta konstatuojama dalis balsuojame. Baigiame. Priimti kompromisas dėl dešimtos konstatuojamosios dalies balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl 11 ir 12 konstatuojamųjų dalių balsuojame. Baigiame priimta. Kompromisas dėl 15 konstitucijos dalies. Balsuojame. Baigiame. Priimta 13 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas dėl 18 konstitucijos dalies. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta kompromisas dėl 19 konstatamusios dalies. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl 20 konstatamusios dalies. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 20 konstatuojamoji daly. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 155 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 22 konstatuomasios dalies balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 160 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Priimta. Ketvirtas biudžeto. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Dvidešimtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. priimta. Kompromisas dėl 26 konstatuojamosios dalies balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Penktas biudžeto. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 22 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 23. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Kompromisas dėl 31 ir 31 A naujos konstatuojamų dalių. Balsuojame. Baigiame. Priimta 164. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 165 balsuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas afet. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl 34 ir 34a naujos konstatuojamų dalių balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 26. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 170. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas dėl 37-38 konstatomamų dalių balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntas biudžeto balsuojame. Baigiame. Patvirtinta kompromisas dėl 40, 41, 42 konstatamojo dalių. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 29 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 43 konstatamosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 45 konstatamosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 32. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. Kompromisas dėl 46 konstatuomasios dalies. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 49 konstatuomasios dalies. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Kompromisas dėl 52 konstatuomasios dalies. Balsuojame. Baigiame. Priimta kompromisas dėl 55, 56 ir 57 konstatuojamųjų dalių. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 58 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 12 biudžeto. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta kompromisas dėl 60 konstatamosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Ir dabar vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas patvirtina. 41 balsavo, 9 prieš. Du susilaikė sveikinimai pranešėjui. Dėkuoju. Na kągi. Galime iš karto perėti prie sistemų saveikumo. Na, MF toks svarbus dosie, jis buvo atskirai atneštas, nebuvo mano sektuve. Kągi. Mm, mm, taigi parlamento ir, regla, ir tarybos reglamentas dėl e, prieglapčių migracijos e, steigimo, Mirjam Dali pranešėjo, ar norite pasisakyti, ne, iš karto perikime prie mm, balsamo Pirmasis kompromisas, pirmoji nuoroda, nurodoma dalis. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Mm, toliau. Atrašinė dalis, kompromisas, balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl straipsnių pirmų iki dešimtimtinai. Balsuokime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl antrojo straipsnio balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antras straipsnis, e, antra dalis C. Pirma dalis C punktas balsuokime. Ar čia balsuojame kartu? Taigi balsuojame kartu, balsuojame. Balsame kartu nuo 297 e, iki 453 bals, 452 balsuojame. Atmestam. Keturi, penki, trys pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavot? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau. Kompromisas dėl trečio straipsnio bei 12, 13 ir 14 kompromu, e, kom, konstatuojamų dalių balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl 3A naujo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl ketvirtos straipsnio balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau mes balsame dėl ketvirto straipsnio ir atitinkamo kompromiso. Atsiprašau. 52 pakeitimas. Mm, balsuokime. Aš balsuojame. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl penktojo straipsnio balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl šeštojo straipsnio balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštas straipsnis, trečioji dalis. 349. 350 ir 351. Identiškai pakeitimą balsuokime. 351. Balsamas baigtas. Patvirtinta. 352 pakeitimas. Ne, nereikia. Kągi tame toliau kompromisas dėl septintos straipsnio. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl aštuntos straipsnio. Balsuokime. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl 51a naujos konstatumas dalies 9 straipsnio be antros ir šeštos dalių balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl 9 straipsnio antros dalies, e, antros pastraipos pirmos dalies. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Toliau. Kompromisas dėl 9 straipsnius antros dalies, antros pastraipos. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmestam. Toliau, kompromisas dėl 9 straipsnio 6 dalies, 17 konstitucijos dalies. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 11 straipsnis, pirmoji dalis A, papunktis 391 pakeitimas, balsuokime. Ar ir 392? 31 ir 392. Taigi 391, 392 balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Toliau, 12 kompromisas, e, kompromisas dėl 12 straipsnio. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 13 straipsnio be pirmos dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl 13 straipsnio, pirmos dalies, pirmos pastraipos balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau, kompromisas dėl 13 straipsnio pirmos dalies, antros pastraipos balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, kompromisas dėl 14 straipsnio 34-35 konstatumų dalių. ar pliusas numerim. Galėtum aukščiau nykštį pakelti, taigi patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl 15 straipsnio ir 31 konstitucijos dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Toliau kompromisas dėl 16 straipsnių ir 11a naujos konstitucijos dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 17 straipsnio ir 38 e, naujos konsultuomas dalies balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 17a naujų straipsnių balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 18 straipsnio ir 40 konstituomos dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 20 straipsnio 41 konstituojama dalis. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 41 straipsnio. Atsiprašau. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 25 straipsnio balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 26 straipsnio ir 42 konstatuomas dalies balsuokime. Balsamas baigtas patvirtinta. 467 pakeitimas, balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Bet, bet 16, biudžetas 16, balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. 468, balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl 28 straipsnio balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 29 straipsnio balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 30 straipsnio ir 54 konstituomas dalies. Balsuokim. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 490. Balsuokim. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 32 straipsnio ir 56 konstatuomas dalies balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl pirmojo priedo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5 du 8. Balsuokime. kompromisas dėl antro priedo ir 7, 8 ir 9 konstatuojamų dalių. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl trečio priedo ir penktos B naujos konsultuojamos dalies balsuokime. Mano balsamas yra tai šitą 30 puslapis. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl trečio priedo 4a punkto. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau trečias. 660 ir 661 identiški pakeitimai, balsuokim kartu. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl ketvirto priedo balsuokime. Balsamas baigtas patvirtinta. Kompromisas dėl penkto priedo balsuokime. Balsamas veiktas. Šeši, aštuoni, keturi balsuokime. Baigta. Atmesta. Toliau, kompromisas dėl aštunto priedo balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 165 balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 164 balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta 166 balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl antros konstitucijos dalies balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. 169. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 170. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 171. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Mm, atmesta. Toliau kompromisas dėl ketvirtos konsultuojamos dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėlį vienas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 175. Atsiprašau, nebereikia. 2. Balsuokime. Patvirtinta. 9. 3. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmestam. Kompromisas dėl penktos konstitucijos dalies balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl penktos A naujos konstitucijos dalies balsuokim. Balsamas baigtas. Patvirtinta 178 balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta 12. Pakeitimas. Balsuokime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 10 konsultuojamos dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. DV11 balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 18 konstatuomasios dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 19 konstatuomasios dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas. 2-2-0. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 9, 13. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 221 balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta 222 balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. 2-2-3. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Budget 4. Balsuokime. Visi pavargė, bet mes balsuojame dėl budžet 4. Ne, dėl jo tiesa nebereikia, atsiprašau, jis atšauktas toliau. Niekas nepastebėjo, nes visi pavargė. Toliau kompromisas dėl 21 ir 22 konstatuojamų dalių balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Beveik baigėme balsuoti. 2-3-0 balsuokime. Na, aš apsimetu, kad jau beveik e, baigiama, kad visi būtų motivuoti, taigi balsavimas baigtas. Atmesta. 2, 3, 1. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 9, 15. Balsuokime. Balsavimas baigtas. pliusas patvirtinta. Kompromisas dėl. Dar reikia balsuoti dėl 232. Pakeitimo balsuokime. Atsiprašau, buvau nepastebėjęs. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 24 konsultuojamosios dalies balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 238 ir 239 identiški pakeitimai balsuojam kartu. Balsamas baigtas. Atmesta. 9.17 balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta budžet 6. Nebereikia. 9. 18 balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 241 balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. 242 nebereikia. 243. 243. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 9, 19. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 27 konstituomosios dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl naujos 27a konstituojamosios dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas 27b naujos konstituojamosios dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 2, 4, 9, 2, 5, 0. Identiški pakeitimai. Balsuojame. Balsamas baigtas. Atmesta. 26 pakeitimas. Balsuojame. Balsamas baigtas. Patvirtinta. 251. Balsuojame. Balsamas baigtas. patvirtinta. Kompromisas dėl 30 konstituomosios dalies balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 32 konstituomosios dalies balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 33 konstituomosios dalies balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 37 konstituomosios dalies balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 34 e, ir 277 identiškai balsuojame kartu. Balsavimas baigtas. Patvirtinti 278 balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 279. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 283. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 284. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 9.24. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 55 konsultuomosios dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Patvirtinta. Kompromisas dėl 58 konstatuomosios dalies. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Na ir galutinis vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas tebesitėsi, ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Patvirtinta 31 už, 23 prieš, vienas susilaikysis. Sveikinu pranešėją. Kągi, kolegos dar du trumpi balsamai. Um, and we have Rapporteur Mr. Mello. Suveikumas. Pranešėjas panas Mėla, norite kalbėti, ne? Aš toje pakšiu, kur jūs esate. Dėl vedimo tvarkos čia kažkas nori kalbėti. Taigi e, pranešimas dėl suveikumo pasienio kontrolės ir vizų. E, balsuojame. Balsuojame dėl e, tarp institucinių darybų teksto. Vardinis balsavimas. 43 už 11 prieš ne vienas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją ponę pono Bernards, dabar vėl dėl saveikumo. Tuo pačiu pagrindu pranešėjas ponas Mėl, ar norite kalbėti, ne, nenorite. Taigi iš karto balsuojame. Balsuoti pradedame vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. 44 už 10 prieš nemės nesusilaikė, pritarta. Sveikiname ponę Mėlą. Tęsime posėdį po 4.15.